morning, Mr. Belder. Hello. Hello. Damen und Herren, ich darf Sie. Ponios ir ponai, norėčiau kuo nuoširdžiausiai Jūs pasveikinti susirinkusius į šią salę. Atsiprašau už tai, kad e, turėjome susirinkti į šią mažesnę salę. Prieš dviejus metus e, Strasbūro parlamente nukrito lubos. Na, o dabar panašu, kad siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp Briuselio ir Strasbūro. Na ir štai panašus atvejis įvyko ir Briuselėje. Ir saugumo sumetimais tas kitas pastatas buvo uždarytas. Taigi e, mes labai staigiai turėjome šiandien rasti kitą salę. Ir radome tik štai kokią. Ir dabar jau susirinkę galime e, labai šiltai ir su didžiuliu artumu sutikti mūsų specialių įgaliotinį. Aš norėčiau pasitirauti, ar visi pritarėte šios dienos darbo atverkės projektui. Panašu, kad taip. Pirmininkas pranešimų neturi, taigi iš karto galime eiti prie trečio darbo atverkės klausimą. E, specialusis įgaliotinis Stavros Lambrinidis pas mus atvyko šiandien. Jis Liepos 25 dieną buvo paskirtas specialiuoju įgaliotiniu. Tačiau tik šiandien jis pradeda eiti savo pareigas. Na, viskas bus aiškiau po šio posėdžio. Bet aš tikiu, kad Vis dėlto mes, remdamiesi ilgalaikių bendradarbiavimų Europos parlamente, e, žinome, kaip e, vyksta bendradarbiavimas su Stavros Lambriničiu, jis ne vienerius metus buvo vicepirmininku. Pone Pilar buvo žmogaus teisų pakomitečio vadovė ir ne vieną kartą nagrinėjo tokį klausimą kaip šių pareigų kūrimas. Dabar tokios pareigos jau sukurtos ir dėl to ES žmogaus teisų politika bus skaidresnė, labiau matoma. Na ir aš tikiuosi, kad mūsų užsienio politikos praktinė dalis bus toliau plėtojama bendradarbiaujant su uh, Europos išorės veiksmų tarnybą ir viskas vyks operatyviau negu kad praeitie. Turime suprasti, kad Liepos 25 dieną buvo paskirtas specialius įsigaliotinis ir tą pačią dieną buvo nu, primtas sprendimas dėl strateginio pagrindo e, žmogus teisų politikai. Mes visą laiką Europos parlamente um, tvirtiname daug rezoliucijų dėl žmogaus teisų. Ir kyla klausimas, ar mes parengėme išsames rezoliucijas ir ar stebėjome, ar jos įgyvendinamos. Na ir aš tikiuosi, kad bendradarbiaudami su Stavros mes galėsime geriau gyvendinti primtas rezoliucijas. Labai svarbu, kad rezoliucijos būtų praktikoje įgyvendinamas geriau negu kad likščiol. Tai yra svarbu vykdant žmogaus teisų politiką. Norėčiau pateikti Jums vieną pavyzdį, kuris man yra labai svarbus. Dabar ir priekybos susitarimas yra nuostata dėl žmogaus teisių, bet kyla klausimas, ar kas nors stebėjo, kaip ta nuostata dėl žmogaus teisių yra įgyvendinama praktikoje. Galbūt komisija arba Europos išorės veiksmų tarnyba, komisija, Europos parlamentas galėtų veikti dar veiksmingiau. Aš tikrai tikiuosi, kad dabar darbai vyks veiksmingiau įkūrus šias naujas pareigas. Ir taip pat tikiuosi, kad pagerės atsiskaitomumas. Tikrai mes labai daug ko tikimės iš šių pareigų ir už, iš jas užimančio asmens. Taigi, mielas Tafras, dabar žodis jums prašom. Ačiū. Dėkoju ir Barbarai mėly kolegos, mėly bičiuliai. Jau daugelį metų vieni kitus pažįstame. Galbūt e, ne viską apie mane žinote. Mano gyvenimas vaikystėje buvo paženklintas graikų diktatūros patirties nuo 67 iki 74 metų. Praėjus dviems mėnesiams po diktatūros atsiradimo Mano tėvas mirė, tad tuomet man buvo penkeri. Neprisimenu jo, tikrai jis buvo nuostabus žmogus, taip sako visi, kurie ją pažinojo. Ypatingai aktyvus asmuo, kovojęs už demokratiją mano šalyje. Jis buvo įsitraukęs į judėjimą prieš diktatūrą nuo pat pirmųjų diktatūros dienų ir akivaizdu, kad negalėjo uh, išlikti ir išgyventi diktatūroje. Praėjus keliems metams e, mano mama susirgo vėžiu. E, su šia lyga įkovojo šešerius metus, labai aktyviai dalyvavo kovoje su diktatūra pati. Ji su ramentais keliaudavo į Londoną ir perveždavo įvairios informacijos. Ji buvo didvyrė mirė praėjus šešeriems metais, 73 metais, kai man buvo 11 mėnesių, likus keliams mėnesiams iki diktatūros pabaigos. Taigi niekuomet nematė laisvos Graikijos. Na, niekuomet tiksliai nežinai, kaip tokia patirtis paveikia tavo gyvenimą, tačiau esu visiškai įsitikinęs, kad e, mano kova už demokratiją, žmogaus teisės, pagrindinės teisės nuo pat ankstyvo amžiaus tikrai yra pažymėtas ta ankstyva mano patirtimi. Tai man yra darbas, tai yra mano gyvenimo siekis ir aš tikiuosi taip ir elgtis. Septynerius metus šis parlamentas buvo man namai, įkvėpimo šaltinis ir man teko čia daug puikių progų ir privilegijų įsitraukti į kovą už žmogaus teisės, pagrindinės teisės, siekti geresnio gyvenimo. Mes e, su daugeliu jūsų dirbome ir šioje salėje kartu, siekdami tikros pažangos, e, bendradarbiaudami su visomis politinėmis frakcijomis, bandant gerinti imigrantų integraciją, bandant apsaugoti jų teisės, bandant pasirūpinti, kad e, pagrindinės teisės, žmogaus teisės būtų saugomos, gerbiamos ir kad e, tai atsispindėtų ir kovoje su terorizmu, taip pat, kad privatumas ir kitos teisės egzistuotų ir būtų gerbiamos ir interneto eroje. Ir aptarėme ir daugelį kitų temų. Ir netgi kai nesutardavome, tai pasitaikydavo ir tai būdavo faktiškai geriausi momentai darbo parlamente, tuomet visuomet man buvo absoliučiai aišku, kad aš esu ypatingas galėdamas dirbti šioje ypatingoje institucijoje, institucijoje, kur vyroja aistra ir atjauta. Mėly kolegos, turiu pasakyti, kad būtent ta aistra ir atjauta, tas mišinys, vizija, realizmas leidžia pagrysti ir sukurti žmogaus teisų paketą, Ir ponė Ašten, vyriausiai galiotinė, jį palaimino ir taip pat turime nepamiršti, kad ir parlamentas pateikė specialias rekomendacijas nekartą e, šią konkrečią temą. Ir jeigu yra manančių, kad kai Europos prašoma kalbėti viena, vienu balsu, kad visuomet yra nusileidžiama prie žemiausio vardiklio, aš čia turiu pasakyti, kad žmogaus teisų paketas yra įrodymas, kad jeigu mes stengiamės ir jeigu tikrai norime, galime vienu balsu surasti aukščiausiai bendrai vardiklį. Pone pirmininkė, ponė pirmininkė, mano įgaliojimai tik prasideda faktiškai šiandieną. Tik, tikriau, tiksliau gal rugsėjo pirmąją šeštadienį, tai realiai šiandieną. Ir man labai malonu pirmąją e, savo darbo dieną dalyvauti šioje institucijoje Aš konsultuosiuosi su jumis, su kitais suinteresuotais asmenimis per ateinančias savaitės, bandant apibrėžti prioritetus, tačiau šiandien aš norėčiau papasakoti apie tai, kaip aš dirbsiu ir kaip aš klausysiuos. Aš noriu išgirsti iš jūsų, ką, kaip jūsų manimų turėtų būti taiko, ta, taikomi šie įgaliojimai mano asmenyje ir aš tikiuosi jūsų išminties ir patirties sukauptos per eilę metų. Tikiuosi, kad galėsiu pasimti tai, ko man reikės, einant tas pareigas ir gyvenant prioritetus. Mano įgaliojimus ir mandatą jūs puikiai žinote. Viskas yra paprasta. Reikia padidinti matomumą, darną ir efektyvumą, kalbant apie ES žmogaus teisų politiką. Aš naudosiuos penkiais principais šiame procese. Pirmasis principas, esminis principas yra tas, kad aš sieksiu didinti žmogaus teisų politikos efektyvumą, kaip Elmaras minėjo pradžioje. Ir tai darydamas aš bandysiu padidinti politikos matomumą. Aš nesistengsiu didinti matomumo tam, kad tas suvokiamas efektyvumas padidėtų. Efektyvumas šiuo atveju yra svarbiausia ir jeigu politika bus efektyvi ir pasikeis gyvenimas, matomumas atsiras savaime. Kitas dalykas Aš esu ambicingos žmogaus teisų politikos veidas, telefono numeris, įgyvendintojas. Dėl to savo vaidmenį vertinu kaip tokį, kuomet ir vidinėse, ir išornėse diskusijose ir veiksmuose žmogaus teisės turi išplaukti į pirmąjį planą. Ir turi ta švituoklė būti pasukama žmogaus teisų apsaugos link. Ir aš esu, aš suvokiu, kad nebus lengva tą padaryti, tačiau strateginėme strateginėje politikoje teigiama, kad ES žmogaus e, teisų politika ir užsienio politika neturi konkuruoti. Ir tikrai kolegos, bet kokiame konflikte ar užsienio politikos e, politikoje žmogaus teisės arba yra problemų esmė, arba problemų esminis sprendimo būdas. Trečiasis mano darbo principas. Aš sieksiu visomis savo galiomis pasinaudoti tam, kad ES kalbėtų vienu, vieningu balsu žmogaus teisų politikoje, kad tai atsispindėtų visose politikos rytise ir priemonėse ir kad tas balsas būtų aukščiausias įmanomas bendras vardiklis. Kathy Ashton kalbėjo apie tai ir to reikalavo ir parlamentas nekarta, ir taryba bei komisija tam pritarė ir dabar tai puikiai atsispindi strategijoje. Uh, Ketvirtasis principas. Aš sieksiu artimai bendrauti su eiliniais žmonėmis, žmonėmis e, vietoje. Tai reikš daug keliauti ir reiks siekti objektyvių, sąžiningų diskusijų. Penktasis tikslas. Aš daugiau, daugiausia dėmesio skirsiu krizės situacijoms, be jokios abejonės. Tačiau aš bandysiu ieškoti uh, būdų, kaip būtų galima pasinaudoti visomis priemonėmis žmogaus teisų straipsniai, politiniuose pagrindų susitarimuose. Elmaras apie tai kalbėjo, kalbant apie žmogaus teisų šalių strategijas, tam, kad būtų galima veiksmingiau e, įgyvendinti politiką, e, žmogaus teisų politiką ir ją įdėkti dar prieš užbėgant e, konfliktui už akių. Na ir pradėdama savo darbą, Aš, aišku, įvertinsiu ir įvairių žmogaus e, teisų priemonių efektyvumą, išanalizuosiu šalių situacijas ir taip pat peržiūrėsiu teminius, demokratinius e, klausimus. Ir pirmiausia, bandysiu išsiaiškinti, kur konkrečiai e, reikia skirti nedelsiant dėmesį. Taip pat bandysiu įveikti kliūtis, siekiant užtikrinti politikos efektyvumą, matomumą ir darną šioje srityje. Ir taip pat bandysiu įgyvendinti rekomendacijas, kaip būtų galima geriausia pasiekti ir įvertinti žmogaus teisų rezultatus politikos rytise, priekyba, plėtra, vizų politika ir įvairios kitos politikos rytis ir taip pat žmogaus teisų veiksmų plane. Taip pat bandysiu sukurti tinkamas sinergijas siekiant e, sėkmės e, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis įvairiose pasaulio vietose, nes daugeliu atveju, kaip jūs puikiai žinote, tam, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos, nuosavybę turi jausti patys žmonės ir, pa, e, ir tų šalių vyriausybės. Dar vienas dalykas. Aš visą tai darysiu pasitelkdamas įvairius vizitus, apsilankimus, taip pat ir dvišaliuose, daugiašaliuose pokalbiuose, susitikimuose ir dėrybose. Bendras tikslas yra visiškai aiškus - skatinti ir apsaugoti žmogaus teisės, kad tai taptų realybė visame pasaulyje. Na ir dar vienas mano metodo elementas yra susijęs su kalbėjimu. Uh, kuriant strategijas ir įgyvendinama savo įgaliojimus, aš labai aktyviai dirbsiu su vyriausiai įgaliotinė ir komisijos vicepirmininkė, taip pat su taryba. Mano įgaliojimuose aiškiai tai yra numatyta. Ir taip pat konsultuosiu bei bendradarbiausiu su valstybėmis narėmis, e, išorės veiksmų tarnyba, kitais ES vyriausiaisiais įgaliotiniais, nepamirškime, kad mano darbas glaudžiai susijęs su jų darbu, ES institucijomis, delegatūromis ir valstybių narių ambasadomis, taip pat užsienio vyriausybėmis, užsienio šalių vyriausybėmis ir taip pat aktyviais veikėjais, kurie gina žmogaus teisės visame pasaulyje, turiuomenį privatų į sektorių. Aš norėčiau pabrėžti, kad tikrai reguliariai susitiksiu, konsultuosiuos ir sieksiu patarimų ir daugiau informacijos iš nevyriausybinio organizacijų, žmogaus teisų gynėjų, tarptautinių, nacionalinių ir vietos lygmenių. Taip pat sieksiu suteikti daugiau galių tam, kad tos grupės būtų apgintos nuo persekiojimo, kad jos stiprėtų. Per dažnai žmogaus teisės tampa kolektyvinių veiksmų nesėkmės išdava. Ir aš tikrai dirbsiu su įvairiais partneriais kitose šalyse ir tarptautinėse organizacijose, kad mes suvienytume savo pastangas, tokiu būdu poveikis bus kur kas didesnis. Mano bendradarbiavimas su Europos parlamentu bus ypatingai aktualus tiek kalbant apie sutartis, tiek e, atskaitomybės susitarimus tarp mūsų ir neoficialiai daug bendrausime. Aš manau, kad šios institucijos reikšmė yra didžiulė, aš tikiu narių kolektyvinę dvasę. Bandysiu pateikti reguliariai jums naujausios informacijos apie savo darbą, keisimės nuomonėmis ir ypatingą dėmesį skirsiu konkretiems atvejams, kuriuos, į kuriuos jūs atkreipsite mano dėmesį, primdami rezoliucijas, taip pat atkreipsime dėmesį ir, ir į nerimą keliančią žmogus teisų situacijas per uh, rezoliucijas ir pranešimus, taip pat parlamentarų rekomendacijas įvairiose komitetuose, kaip būtų galima geriausiai įgyvendinti žmogaus teisų ir demokratijos paramos paketą. Ir taip pat Sakarovo premijos ir naujai sukurto tinklo srityje. Aš taip pat daug su jumis dirbsiu. Na ir galiausiai, kolegos, sieksime pažangos esminiais klausimais. Juk galiausiai tai yra mano įgaliojimų pagrindinis tikslas žmogaus mirties e, bausmės panaikinimas, kova su žmonių kankinimais, nebaudžiamumu, nediskriminacija. Atsiprašau, diskriminacija, taip pat religijos tikėjimo laisvė, lyčių lygybė, moterų teisėmis šalyse, kurios perina prie demokratinio demokratinės sistemos, vaikų teisės, lesbiečių gėjų teisės, taip pat e, išaiškos laisvė, žodžio laisvė, skaitant ir internete, Taip pat e, sąžiningi skaidrūs rinkimai ir Europos parlamento e, rinkimų stebėjimo misijos čia suvaidina ypatingą reikšmę. Ir suprantama, teisingas teismas. Šis parlamentas irgi nekarta teigia, kaip svarbu pasitelkti reikalingas priemonės, tokias kaip dialogus dėl žmogaus teisių ir kitas priemonės, kad būtų galima dar veiksmingiau pasiekti veiksmingų ir išmatuojamų rezultatų. Taip pat, kolegos, norėčiau paminėti ir tai, kad turėdamas teisininko patirtį, stengsiuosi, atlikdamas savo įgaliojimus, laikytis patvirtintų teisės aktų ir kitų dokumentų žmogaus teisų srityje. O dabar labai svarbu pabrėžti štai ką. Mano platus įgaliojimai turėtų leisti imtis konkrečių iniciatyvų. Gerbėmiai kolegos, per pirmuos, pirmąjį pusmetį buvo pasiekta stebėtinų rezultatų žmogaus teisų srityje. Taryba patvirtino ambicingą žmogaus teisų paketą, kuriame nurodyti tikslai ir veiksmai. Na, dviračio neišradinėsiu. Norėčiau pasakyti tik tai, kad tai dar kartą patvirtina ES teigimo principus. Ir visa tai remiasi jau pasiektų dideliu darbu. Ir savo kasdieninėme darbe. Ir ES diplomatai, ir uh, valstybių narių diplomatai ir Briuselyje, ir tarptautinės organizacijos, ir, ir mūsų bendroji saugumo ir gynybos politika atliepia visus šios klausimus. Ir darbas atliekiamas ir šiame parlamente. Mums taip pat labai svarbu teikti paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir žmogaus teisų gynėjams. Taigi mes turime priemonių ir esame pasiryžę įgyvendinti savo pažadus. Norėčiau pabrėžti tai, ką ir jūs esate pabrėžę savo rekomendacijose taryboje, skatinant ir ginant žmogaus teises. Reikia turėti galvoje tai, kad žmogaus teisų paketas yra bendra ir neskaidoma atsakomybė. Tai ir taryba, ir valstybės narės, ir Europos išorės veiksmų tarnyba, ir Europos komisija, ir bendroji saugumo ir gynybos politika, ir mano tarnyba. Visi turime dirbti ranką rankon, kad visa tai būtų įgyvendinta. Šis parlamentas taip pat atliks esminį vaidmenį. Žinau, kaip vyksta darbas parlamente ir koks darbas vyksta komitetuose ir žmogaus teisų pakomitetyje ir kaip įtraukiami į šį darbą ir nevyriausybinių organizacijų atstovai ir ekspertai ir vyriausybės ir žiniasklaida. Visa tai e, liečia kiekvieną iš mūsų. Mes turime išsiugdyti bendradarbiavimo įpročius, turime siekti bendrų tikslų, turime pasiryšti ir pasiekti juos. Mes turime vadovautis savo pavyzdžio jėga, turime taikyti savo tuos pačius reikalavimus, kokius taikome kitiems. Mūsų patikimumas pasaulyje, o tai yra kaip ir bet kuri ekonominė gale, tai gali paskatinti kaltinti kitas šalis e, laikyti žmogaus teisių. Mes turime būti teisingi, atkaklus ir turime tai pasitelkti stengdamiesi įtikinti kitus, pakeisti savo veiklos būdus. Iš ties, kolegos, privalome dirbti su praeitimi, kad būtų atsakyta už žmogaus teisų pažeidimus. Turime dirbti su dabartimi, turime skatinti žmogaus teisės ir demokratiją ir turime dirbti su ateitimi, turime padėti įdėkti tas struktūras viduje, visose trečiose šalyse, kad būtų užtikrinta, kad nebus žmogaus teisų pažeidimų per kitus metus. Gerbėmėjai kolegos, tai yra sunki užduotis. Negaliu pažadėti, kad man pasiseks, bet galiu ir pažadu, kad dėsiu visas savo pastangas. Ačiū. Herzlichen Dank, Stavros, für diese. Stavros, labai ačiū už tai, kad viską papasakojate. Dabar siūlyčiau suteikti žodį pakomitečio pirmininkui, mėly kolegos. Na, o paskui suteiksiu e, žodį frakcijų atstovams. And also on behalf of the DRA colleagues and the committee, uh, I congratulate you to... Ne, Lochbiller. E, dėkoju, aš norėčiau pasveikinti Jūs e, gavus šias pareigas, sveiki vėl sugrįžę į Europos parlamentą. Daugelis jūsų jūs prisimena kaip kolega parlamente, tačiau aš manau, kad į šias pareigas jūs atsinešate gausybę e, išorės santykių, didžiulę išorės santykių patirtį, žmogaus teisų patirtį. Jūs pirmininkavote žmogaus teisų patirtį E, komitetui, bar asocia... E, atsiprašau, advokatų asociacijoje Vašingtone ir aš, jūs puikiai išmanote žmogaus teisų problematiką ES ar už jos ribų. Žmogus teisų pakomitetyje mes daug dirbame šioje srityje ir šių metų pirmąjį pusmetį daug kalbėjome apie žmogaus teisų paketą. Kaip žinote, mes tiksliau Europos parlamentas priėmė rekomendaciją dėl specialaus įgaliotinio mandato ir taip pat veiksmų plano ir žmogaus teisų strateginio pagrindo, žmogaus teisų ir demokratijos strateginio pagrindo. Tai yra labai ambicingas žmogaus teisų paketas, jame atsispindi politinė valia žmogaus teisės paversti išorės veiksmų centriniu elementu, tačiau aišku viskas priklausys nuo įgyvendinimo ir tai aišku yra labai uh, svarbus ir aktuolus klausimas. Viskas priklausys nuo to, ką, ką jūs norėsite padaryti. Ir jūs palėtėte daugelis ryčių, kuriuose dirbsite. Tuomet aš norėčiau gal tik tris klausimus pakomentuoti. Mums parlamente labai svarbu, kad galėsime reguliariai su jumis kalbėtis aptarti jūsų darbą, įvairias žmogaus teisų situacijas įvairiose šalyse, įvairią problematiką. Įgaliojimuose yra teigiama, kad jūs galite dalyvauti informuojant Europos parlamentą. Na, mano gimtoji kalba vokiečių ir man tas, vat, ta formuluotė nėra labai aiški vietoj žodelio may galbūt galėtumėme should, tokį rekomendacinį žodelį panaudoti. Bet man labai svarbu, kad jūs atlikdamas sudėtingus uždavinius galėtumėte reguliariai su mumis susitikti ir oficialiai ir neoficialiai, kaip jūs pats teigiate. Vienas jūsų uždavinių yra dalyvauti žmogaus teisų svarbiausioje institucijoje, žmogaus teisų taryboje Ženevoje. Ir jūs nekartą pabrėžėte, kad labai svarbu, jog ES kalbėtų vieningų balsų ir kuomet mes tik vykstame tenais ir taip pat į New Yorką, suprantame, kad nėra lengva kalbėti vienu balsu, susitelti ties svarbiausiais žmogaus teisų klausimais. Tai galbūt jūs galėtumėte plačiau papasakote, kaip vertinate savo vaidmenį šioje srityje ir kokios būtų jūsų funkcijos ir darbai šioje jungtinių tautų organizacijoje. Dabar mes turime vyriausiai galiotinį, tai yra puikiai pagalba ir parama mums. Yra Europos žmogaus teisų standartai, universalūs žmogaus teisų standartai. Ir žmogus teisų tarybos darbas Ženevoje yra mums labai reikšmingas, o ES yra vienas iš nedaugelio regionų turintis tokią labai proaktyvę žmogaus teisų darbo atvarkę, taigi tas mm, darbų baras mums labai aktuolus. Ir dar vienas klausimas, jūs minėjote žmogaus teisų dialogus, žmogaus teisų dialogus vedame su Kinija, Rusija. Ir kai bandome įvertinti tų dialogų efektyvumą, veiksmingumą ir kai gauname mokslininkų ataskaitas, kuriuose yra įvertinami tų dialogų padariniai, rezultatai dėja, jie mūsų labai nedžiugina. Tai galbūt jūs galėtumėte pasakyti, ar nebūtų įmanoma ir kaip galbūt būtų įmanoma patobulinti tuos dialogus, ne tik kalbantis tarpusavį, aišku, tai yra dialogo esmė, tačiau uh, Tie dialogai turėtų tapti konkrečiais rezultatais ir e, žmonių, kurie kenčia nuo žmogaus teisų pažeidimų gyvenimas turėtų pagerėti. So we ask you to use no more than two minutes and the first has Prašyčiau visų kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės ir dabar suteikiu žodį ponui Salafranka. Ačiū pirmininkė ponas Lambrinydis. EPP vardu norėčiau Jūs pasveikinti atvykus pas mus ir sveikinu e, su tuo, kad Jūs buvote paskirtas specialiuoju galiotiniu žmogaus teisų klausimais. Mes Jūs pažįstame, nes Jūs anksčiau dirbote Europos parlamente. Savo pasisakymo metu Jūs sakėte, kad uh, E, sieksite pateisinti mūsų viltis. Iš tikrųjų, mes siejame daug vilčių su jūsų postu. Mūsų frakcija jums visapusiškai padės einančias pareigas. Norėčiau pateikti keletą klausimų apie jūsų būsimą darbą. Jūs pateikėte keletą komentarų apie parlamentą. Na ir žinome, kad Jūs e, esate įsipareigojęs ginti žmogaus teisės visame pasaulyje. Jūs sieksite, kad žmogaus teisės būtų įgyvendinamos vienodai visose šalise. Ką darysite su tokiamis šalimis kaip Rusija, Kinija ar Ukraina, kur visiškai nesiniai buvo priimtas sprendimas dėl um, Timošenko? Ką jūs ketinate daryti? Jūs bendradarbiausite su Europos išorės veiksmų tarnyba, komisija, jos atstovybėmis Ženevoje, e, JAV, o taip pat bendradarbiausite ir su žmogaus teisų teismu. Norėčiau pasiteirauti, kokiu veiksmu imsitės susijusiu su arabų pavasariu. Toliau dar vienas klausimas dėl Sakarovo premijos. Kaip jūs ketinate ginti religijos laisvę? Baigdamas norėčiau palinkėti ponui Lambrinydis kuo dideliausios sėkmės einančias pareigas, viso to linkiu mūsų frakcijos vardu. Taip pat noriu pastirauti, kaip jūs sieksite, kad būtų įgyvendinama nuostata dėl žmogaus teisų, kuri dabar yra ir priekybinėse susitarimuose. Ačiū. Ponios e, Gomes vardu norėčiau, o taip pat ir visų frakcijos vard, narių vardu norėčiau pasidžiaugti tuo, kad būtent jūs buvote išrinktas eiti šias pareigas. Jūs e, e, anksčiau dirbate Europos parlamente ir tikiuosi, kad jūs bendradarbiausite su visomis frakcijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs buvote išrinktas eiti šias pareigas. Jūs mus palikote visiškai neseniai. Ir dabar matote, kiek daug žmonių susirinko į šią mažą salę, kad galėtų jūs išklausyti. Iš tikrųjų, jūs laukia labai svarbus darbas. Norėčiau padėkoti Stavras už tai, kad jis pasidalino savo asmeninę patirtimę, asmeninę istoriją. Ačiū už tai, kad papasakote savo patirtį kaip našlaitis. Ir tikrai suprantu, kad jūs labai užjaučiate tuos žmonės, kurių e, žmogaus teisės yra nepaisomos. Džiugiuosi, kad šiandien pas e, mus atvykote. Kaip kad sakė Barbara, mes dirbame ir Ženevoje, ir Niujorke, tai yra labai svarbus darbas tikrai labai svarbu ir toliau tęsti darbus susijusius su mirties bausmės panaikinimu. ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisų klausimais, o taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos ir tos nuostatos, kurios yra priekybos sustarimuose. Iš tikrųjų, tai, ką Jūs pasakėte, yra labai svarbu. Reikia susitikti su nuskentėjusiais asmenimis, vykti į ligoninės, kalėjimus. Reikia užmėgsti tiesioginį kontaktą su nukentėjusiais asmenimis. Taip pat reikia palaikyti konta tiesioginį kontaktą ir su tarptautiniu e, baudžiamuoju e, tribunolu. E, visiškai dabar kaip tik tarptautinėme baudžiamame teisme yra nagrinėjamas atvejai susijęs su Sirija. Tikiuosi, kad jūs atidžiai stebėsite, kas yra daroma. Er Na, o dabar äh, būsimas kalbėtas, kitas kalbėtas, ko gero, uh, Uh, pateiks patį geriausią pavyzdį, pasidalins savo patirtimę, prašom. Um, Ačiū. Norėčiau Aldė vardu pasveikinti Jūs ir norėčiau užduoti du klausimus. Vienas konkretesnis, kitas abstraktesnis. Pirmasis, kaip užtikrinsite, kad bus nuolat konsultuojamasi su pilietinės visuomenės atstovais Briuselėje ir trečiosiuose šalyse ir kaip įtrauksite žmogaus teisų gynėjus, ypač tuos, kurie dirba trečiosiuose šalyse, ir kaip e, paveiksite, kaip įtrauksite trečiųjų šalių visuomenę ir apsaugosite ją tuo pačiu. Toliau kitas klausimas. Trečiajame punkte paminėtos ES gairės ir tai susijęs su tikėjimo laisve. Jūsų nuomonė, Kodėl svarbu ES ir už jos ribų skatinti tikėjimo laisvę? Kaip ES e, specialusis įgaliotinis užtikrins, kad laisvi, taip bus užtikrintas, e, užtikrinta teisė ir turėti ateistinės pažiūras? Ir tai yra ypač svarbu tame kontekste, turint galvoje tai, kas dabar vyksta Tibete. Ir paskutinis klausimas, kaip užtikrinsite, kad ES žmogaus teisų politika bus nuosekli ir kaip tarptautiniu lygmeniu bus tai skatinama ir kaip bus tvarkomasi su žmogaus teisų pažeidimais, kai jie įvyks ir kaip bus išvengiama dvigubų standartų, turint galvoje tai, kad ES turi sustiprinti savo politiką tais atvejais, kai žmogaus teisės yra pažeidžiamos ir ES, ir už jos ribų. Ačiū. Ačiū. E, puiku, kad šiandien atvyko ponas Lambrinėtis į Briuselį. Jūs Amerikoje palikote daug draugų ir tai yra kartu ir mano draugai. O dabar parlamente jūs turėsite dirbti kartu ir su taryba, ir su komisija, ir netgi su kitais specialiaisiais įgaliotiniais. Ir reikės dirbti labai nuoširdžiai, kad būtų galima pasiekti pažangos. Aš manau, kad jūsų paskirimas yra labai svarbus, nes e, turime tokią problemą. Europa nekalba vienu balsu ir nekalba vienu balsu daugeliu temų daugeliu atveju ir kalbant apie žmogaus teisų universalumą. Žinome, kad Europa turi kalbėti vienu balsu. Dabar Europa galės kalbėti vienu balsu ir tai bus jūsų balsas. Ir dabar, kai turėsime specialų įgaliotinį žmogaus teisų klausimais, tai reikš, kad tai yra ES balsas žmogaus teisų klausimais. Ir manau, kad dabar jau, nereik, jau bus galima uh, konsul, pasikonsultavo su 27 valstybėmis narėmis kalbėti vienu balsu, tai yra jūsų balsu. Norėčiau paminėti, pacituoti tai, ką minėjo mūsų kolega Donstis apie išorinį ir vidinį nuoseklumą. Ir vienas klausimas yra susijęs su pabėgėliais. Jūs minėjote, kad reikia, kad žmonių gyvenimai keistųsi geresnė linkme ir ES dar nepadaro tiek, kiek galėtų padaryti, kalbant apie pabėgėlių perkelimą ES. Taip pat buvo kalbama apie žmogaus teisų gynėjus, aktyvistus. Žinote, kad jie yra nesaugus. Norėčiau paklausti, ką atliksite, siekdami juos paremti, ypač tose šalyse, kur kuriuose ES turi energetinių interesų. Pavyzdžiui, kaip e, apginsite žmogaus teisų gynėjus Kinijoje? Ačiū. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer Laminidis, uh, eh, het is al jaren geleden dat we elkaar dus hebben getroffen in Amerika. Ačiū. Aš buvau susitikęs su ponu Lambrinidžiu Junktinėse Amerikos valstijose ir žinau, kad jūs buvote labai ryštingas politikas ir aš esu įsitikinęs, kad galėsime dirbti labai konstruktyviai. Konkrečiai kalbant, minėjote, kad bus tengiamasi įveikti krizės, bus taip pat dirbama religijos, lai, tikėjimo laisvės klausimu. Dabar aš norėčiau susitikti telkti į paskutinį atvejį, kai Pakistane nepilnametė mergaitė buvo apkaltinta nepagarba Koranui ir, ir imamas dalyvavo tame procese ir jūs įgyvendinama savo įgaliojimus. Ar galėsite, ką nors padaryti tokiu atveju? Ar galėsite imtis konkrečių atvejų dabar, šiuo konkrečiu atveju Pakistane ir turint galvoje tos kaltinimus, kurie buvo pateikti tai mergaitai? Tai labai sudėtingas klausimas, bet iš ties norėčiau žinoti, kokia yra jūsų pozicija, kokio požiūrio laikysitės. Ir kitas klausimas yra susijęs su, nes, su nesiniais įvykiais Egipte ir tai susiję su konstitucija naujame politinėme kontekste. E, regis, kad koptų mažuma gali būti kontroliuojama, o musulmonų dauguma galės gauti lėšų iš vyriausybės ir o tie tos lėšos bus e, surinktos iš visų mokesčių mokėtojų. Taigi, dėl klausimo Egipte. Trečiadienį po pietų dalyvaus e, mūsų posėdėje komisijos atstovas ir galbūt ir jūs galėtumėte taip pat dalyvauti ir paminėti tuos skubius nedidelėtinus atvejus. Ačiū. Prašau, ponia Brinidė, žodis jums. Dėkoju už klausimus. Aš galbūt labai detaliai juos ir neatsakinėsiu, nes tai yra mano pirmoji diena čia ir tai yra atviras posėdis, tačiau daugelis jūsų norėtų, kad aš atkreipčiau dėmesį tam tikrus klausimus ir aš tą padarysiu per ateinančius keletą, per ateinančias keletą savaičių jūsų minėtas klausimais. Barbara, dėkoju už malonius žodžius, už tai, kad e, pristatėte mane. Mes e, daug dirbome kartu, kai jūs e, pirmininkavote ES Irano komitetui ir dabar esate žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Taigi aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis. Na ir Reguliariai aš jūs informuosiu. Informuosiu, ne, negalėčiau informuoti, bet informuosiu, ar teisingai pasakiau. Tikrai tą darysiu ir pažiūrėsime, kaip tai veiks realybėje, keisimės nuomonėmis ir aš daugiausia bandysiu susisiekti su jumis ir nereguliariai, neoficialiai, kitaip tariant. Mano įgaliojimai patenka į ES užsienio politikos spektrą. Ir čia taikomos atitinkamos taisyklės, kuriuo aš ketinu laikytis, tačiau tai yra toks, na, keistas darinys, nes faktiškai nelabai aišku, kam priklausai. Ir aš tuo lankstumu ir pasinaudosiu ir bandysiu konsultuotis ir išklausyti įvairių žmonių patarimų, ypatingai jūsų, Europos parlamento nuomonės. Jūs žinote, kad man, manęs laukia milžiniška užduotis ir įsivaizduojate, kad, tikriausiai įsivaizduojate, kad per ateinančius mėnesius man teks daug darbo, daug keliauti ir taip toliau. Taigi mes tiesiog pasikalbėsime, padiskutuosime, pažiūrėsime, kokios galimybės yra pačios geriausios. Bet aš linkęs esu kalbėti tuo met, kai turiu ką pasakyti. Ir informuoti, kai tos informacijos turiu. Tai iš dalies yra šioks toks papildomas spaudimas man. Uh, dirbti dar efektyviau ir veiksmingiau, nei kad minėjau savo įžanginėme žodėje. Be jokios abejonės, mūsų galimybė kalbėti vieningų balsų Ženevoje, New York'e yra labai svarbu. Valstybės narės, kaip žinote, yra jungtinių tautų narės, kai kurios yra, daugelis jų yra jungtinių tautų narės ir uh, Aš e, manau, kad tai yra puikia galimybė, kurią pasinaudosiu, pasinaudosiu visais savo įtik, įtikinėjimo talentais, kad e, būtų galima surasti pačią geriausią bendrą poziciją su aukščiausiu bendru vardikliu, kad e, galėčiau įtikinti, vis, galėtumėme įtikinti visus šiame procese ir aš to laukiu. Kitą savaitę aš susitiksiu su delegacijos vadovu, vadovu Ženevoje ir Ženevoje lankysiuos, susitiksiu su žmonėmis ir, kitaip tariant, aš jau kalbuosi. Žmogaus teisų dialogai yra skausminga istorija. Aš nekartą jau kalbėjausi apie tai su daugeliu žmonių ir su nevyriausybinėmis organizacijomis ir parlamento nariais apie tai kalbėjausi. Tai yra galimybė būdas siekti efektyvių pokyčių, tačiau jūsų pranešimuose ir taip pat pateiktoje informacijoje matome, kad trūksta rodiklių, trūksta suvokimo, kas yra pasiekiama per tuos dialogus. Aš esu įsitikinęs, kad galima daug ką patobulinti dialogų pagalba, konsultacijų būdu. Kalbant ir apie Kiniją, Rusiją, kitas šalis ir tikrai ketinu daug dėmesio skirti tam, kad dialogai taptų geresni. Ir kalbėti vien tik tai kalbėjimo labui gal ir neverta, bet kalbėjimas yra svarbu ir reikia kalbėti ne tik dialoguose, bet ir kalbėti aukščiausių įmanomų politinių lygmenių. Tai yra svarbus būdas pakelti kartelę kad e, tas žmogaus teisų dialogas, konsultacijos neišgaruotų, nemirtų. Taip pat e, turime konstruktyviai dirbti su įvairiomis šalimis ir tų dialogų ir konsultacijų būdu surasti galimybių ne tik išsakyti savo nuomonę, ką darom ir darysime, išsakyti tai, kas mums rūpi, kas, kas mus neramina apie konkrečias temas, asmenis, kuriems kyla grėsmė, bet taip pat e, iškosime būdų, kaip būtų galima pasitelkti įvairius svertus, galimybes ir racionaliai paremti tas šalis, kur mes reikalavome atitinkamų pokyčių. Pane Salafranka, ačiū už e, malonu, malonius žodžius. Aš dirbau per pastarosius septynerius metus gan veiksmingai su EPP frakcija žmogaus teisų srityje. Jūs minėjote EPP paramą ir man tai yra svarbu, aš tikiuosi, kad bendravimas vyks sklandžiai su visomis politinėmis frakcijomis, nes aišku, visuomet yra nesutarimų, tačiau žmogaus teisų srityje tarsi visi siekia tų pačių tikslų ir mes čia bandysime būti efektyvūs. Minėjau dvigubus standartus. Taip, tai mane neramina. Taip pat minėjau ir tai, kad e, žinau, jog nėra lengva visuomet taikyti tuos pačius standartus visiems. Tačiau, atvirai kalbant, mano manimu, teks visomis pastangomis jūsų minėtose šalyse ir daugelį kitų pasaulio valstybių sąžiningai, atvirai, objektyviai siekti tikslų ir padaryti tai, ką mes galime padaryti geriausiai, kad žmogaus teisės taptų darbo tvarkės svarbių elementų. Kaip jau minėjau anksčiau, bet koks užsienio politikos klausimas yra dažniausiai susijęs su žmogaus teisėmis kaip šaltiniu ar padariniu ar sprendimo būdų. Ir aš bandysiu visomis galiomis pasinaudoti visose diskusijose ir pokalbiuose, kad būtų galima įgyvendinti tai, ko siekia vyriausiasis įgaliotinis ir ko siekia valstybės narės strateginėme dokumente. Na, aš visuomet maniau, kad tai, ką Europos parlament, apie ką Europos parlamentas kalbėjo daugelį metų, dabar tą patvirtino visos 27 valstybės narės, tai yra strateginis pagrindas ir žmogaus teisės visuomet bus darbo atvarkės pagrindinis elementas, nesvarbu apie kokią kalbą, ar apie kokią šalį, ar apie kokią problemą kalbėsime. Ir ponė Tavariš, taip, ar tai būtų energetika, ar Kinija, kita šalis. Mano darbas visuomet bus pasukti švituoklę žmogaus teisų labui, žmogaus teisų link. Ir tikrai visai, su visais esančiais šioje salėje aš būsiu žmogaus teisų strategijos sergėtojas ir tą ketinu daryti ir kartais na, galima teikti, kad aš tarsi esu paskirtas tuo vabalu, kuris, kuris kuris gelia arkliui, kad jis eitų ten, kur jam reikia eiti. Tai mano vaidmuo šiuo atveju yra panašus. Žodžio laisvė, ponė Salafranka, yra svarbus klausimas. Aš ties juo dirbau šiame parlamente ir daugelis jūsų minėtų klausimų uh, bus aptarti penktadienį su saugumo ambasadoriais. Jie su manimi turi privilegijuotus santykius ir aš gaunu strateginės gairės iš tų ambasadorių, taigi e, turėsiu su jais kalbėtis ir man galbūt dabar e, nedėrėtų kalbėti apie tai, kas, kas tam bus kalbama, tačiau, ponė Salafranka, žodžio laisvė tikrai įvairiose situacijose šalyse ir visais būdais, visais įmanomas būdais internetu ar panašiai bus užtikrinta. Ir tai bus tikrai mūsų, mano darbo atvarkės dalis. Kadangi minėjau internetą, aš manau, kad būtų įdomu pabrėžti ir tai, kad e, gyvename naujoviškame pasaulyje ir tie žmonės, kurie anksčiau kalbėdavo apie kibernetinę erdvę, kažką, kas yra toli kažkur lik, dabar turime pripažinti, kad kibernetinė erdvė yra reali erdvė ir mes visi bendraujame jos pagalba elektroninio, elektroninio ryšio pagalba mes teik, siunčiame ir skleidžiame informaciją ir nesavau apie kokią sritį eitų kalba. Taip pat buvo iškeltas ir pono Belderio, ir pono Salafrankos klausimas, ir taip pat pono Donskio klausimas. Dėkoju Jums visiems už tą klausimą. Tai yra religijos ir tikėjimo laisvė. Tikriausiai visi žinote, kad per pastarosius keletą metų matėme tokių veiksmų, kurie nėra nukreipti prieš konkrečią religiją, bet nukreipti prieš keletą religijų. Prieš keletą dienų, štai, pavyzdžiui, Pakistano pavyzdys, apie kurį kalbėjo ponas Belderis, minėjo tą merginą, taip pat Libijoje laidojimo vietos yra naikinamos ir vyriausioji galiotinė taip pat minėjo ir Malį. Ir ten atitinkamus atliktus veiksmus, kur irgi šventovės buvo sugriautos. Taip pat ir antisemitinius išpolius matome prieš keletą dienų, matėme tokių atvejų. Taigi tai yra labai aktualus klausimas ir mes pasitelkėme viešąją diplomatiją, įvairius demaršus ir dialogo būdu bandome su tais reiškiniais kovoti. Tai yra daugia šalis įsipareigojimas. Ir turiu pasakyti, atsakydamas į pono Donskio klausimą, mano vertinimu džiugu, kad jūs išvelgiate tai, kad rezoliucijose ir kitose tartutiniuose formuose yra jau naudojama šiek tiek kitokia kalba. Yra atsisakoma tokių savokų, kurios, iš, kurios iškeltų vieną religiją sumenkinant kitą arba tarsi būtų manoma, kad gali egzistuoti tik viena religija ar panašiai. Juk religija tikėjimas absoliučiai yra susijęs su kitais dalykais, tai yra galimybė praktikuoti tą religiją, kurią nori be jokių apribojimų, be jokių veikios diskriminacijos ir priekabėvimo. Uh, Richardai, ponia Hautai. Vaikai man yra labai aktuolus klausimas. Ir ne tik man, kalbant ir apie ES kampaniją, kurie vyks kitais metais, aš uh, tam skiriu daug dėmesio ir man, mane informavo ką tik, kad aš turėsiu dar aštuonis klausimus, taigi bandysiu trumpai apibrendinti. Liui, ačiū už malonius žodžius. Mes visi esame čia bičiuliai Europos parlamente ir aš tikrai pasitelksiu jūsų išmintį, jūsų idėjas. Ir naudosios tą išmintimį ir idėjomis ne tam, kad išvengčiau kritikos. Ir jeigu jūs manote, kad mane reikia kritikuoti, tai aišku, privačiai mieliau išklausyčiau tos kritikos nei oficialiai, bet tikrai mielai išklausyčiau jūsų kritikos. Pakistane, ponė Belderį, yra, gavome neblogų žinių, galbūt dar nesate apie tai informuotas, visai neseniai pasirodė tos naujienos, panašu, kad valdžios institucijos pripažino, kad buvo pasiteltas neteisingas procesas ir ta mergina buvo ne, ne visiškai teisingai apkaltinta, dabar imamasi tarsi veiksmų ir kovojama su tuo imamu, kuris apkaltino tą mergaitę. Taigi panašu, kad e, viskas stumėsi į priekį, bet įdomu, kad viduje vėlgi turėsime stebėti, kas, kaip, kaip kas klostysis, kaip ir sakiau savo kalboje, jeigu palaipsniui žmogaus teisės tampa aktualia problema žmonėms ir valdžios institucijoms, jeigu tai nėra primetama iš išorės, jeigu tai tampa vidiniu procesu, tuomet atsiranda kur kas daugiau vilties, kad poveikis bus ilgalaikis, e, kai tik tai vietoj, priešingai nei, kai yra tiesiog e, skraido lėktuvai ir yra teikiamos kažkokios deklaracijos. Labai ačiū. Dar aštuoni kalbėtojai mano sąraše. Tai išjungia mikrofonas. In one and in one minute each. Kadangi labai spaudžia laiką, siūlyčiau kalbėti ne ilgiau kaip e, po minutę arba pusantros. Ponas Peterle. Ačiū. Aš e, išklausiau pono Lambrinidžio pasisakymą ir supratau, kad jis ketina remtis uh, savo patirtimi. Visų pirma, dėl ES žmogaus teisų hartijos. Ten kalbama ir apie žmogaus teisę į gyvybę. Tai yra visų kitų tolimesnių teisų pagrindas. Visi žinome, kad turime ginti tas teisės, kurioms kyla pavojus. Dėl to laikomasi ir skirtingų pozicijų, pavyzdžiui, dėl negimusio kūdikio gyvybės. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate girti, ginti tokias teisės savo programoje, kurią jūs pristatėte taip ambicingai. Na ir baigdamas noriu Jums palinkėti sėkmės. Ačiū. Aš jūs pažįstu dėl to, kad jūs anksčiau dirbate Europos parlamente. Žinau, kad koks yra jūsų požiūris, kad negali būti žmogaus teisų gynimo be demokratijos. Tikrai negalima užmerkti akių, negalime tylėti, kai taikomi dvigubai standartai. Pavyzdžiui, dėl Etijopijos. Ten vyko diktatūra nemažai žmogių, žmonių, žurnalistų e, buvo įkalinti, net ir švedų žurnalistai. Daug um, problemų kyla dėl žmogaus teisų politikos siejimo su vystimosi politika. Aš tikiuosi, kad jūs dirbsite ir šioje srityje. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti ginti ir neįgaliųjų asmenų teisės kaip bus įgyvendinama jungtinių tautų konvencija dėl neįgalių e, žmonių teisų įgyvendinant ir e, vystimosi politiką. Ačiū pirmininkė. Stavros, norėčiau Jūs pasveikinti, pradėjus eiti naujas pareigas. Uh, Jūs sakėte, kad tikrai uh, dirbsite daug, bet jeigu jūs norėtumėte įgyvendinti visus savo planus, tai jums reikėtų bent 48 valandų vienoje paroje. Turiu porą klausimų. Yra tokių šalių kaip Saudarabija arba Rusija, kurios yra, ar taip pat ir Etijopija, Šiaurės Koreja, um, kurios patiria stagnaciją ir taip pat yra tokių šalių, kurios dabar yra pereinamajame laikotarpėje, kurios nori pasiekti e, pažango žmogaus teisų srityje, tai galėtų būti arabų pavasario šalis arba galbūt net ir Kuba. Jūs minėjote apie tai, kad Berlyne buvo užpulti arabų jaunuoliai. Ar jūs ketinate imtis veiksmų ir ES viduje, kad būtų ginama žmogaus teisės? Ačiū. Thank you, Chairman. Uh, welcome. Congratulations. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę pas mus. Sveikinu Jūs, aš čia tiesiai prieš Jūs. Linkiu Jums uh, sėkmingo darbo. Uh, norėčiau paminėti porą dalykų. Visų pirma, dėl neproporcingų bausmių. ES piliečiai galbūt nuvyksta į užsienį, nusikalsta ir jiems paskiriama žymiai griežtesnė bausmė negu kad ES. Tai ką reikėtų su jais daryti? Ir, pavyzdžiui, kas būtų daroma, jeigu paskiriama bausmė netitinka ES kriterijų? Čia norėčiau paminėti atvejį Bolivijoje. Galbūt e, ir jį galėtumėte įtraukti savo darbo atvarkę. Ačiū. Frau Kopa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και... Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdama jūs pasveikinti čia. Esu Graikė. Labai džiugiuosi, kad jūs kaip graikas pirmas e, užėmėte tokį svarbų postą. Tai yra didelė garbė. Na ir aš esu tikra, kad jūs e, įvykdysite jums pavestas pareigas. Dėl žmogaus teisų tikslų, kuriuos turi ES. Tai yra labai svarbu, bet e, pavyzdžiui, ir pačioje ES dar nėra išspręsti kai kurie žmogaus teisų klausimai, pavyzdžiui, Romų klausimas. Tokį pavyzdį galėčiau pateikti. Taip pat e, norėčiau paklausti, kaip būtų galima e, padaryti jūsų postą, jūsų pareigas labiau matomas visuomenės akise. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Gerbiamasis Tavras, jūsų žanga iš ties mane paveikė ir aš matau, kaip labai esate pasiryžęs dirbti veiksmingai ir tai yra labai sunkus darbas, kaip minėjo kolegos, tačiau jūsų pasiryžimas tikrai pasitarnaus. Norėčiau paminėti vieną rekomendaciją ir šis klausimas yra susijęs su organizacija, kuri dar nebuvo paminėta. Tai e, tarybos veikla nes e, vyksta šiokia tokia veikla ES teritorijoje ir mums reikalingas bendradarbiavimas, kad būtų galima e, išvengti tos pavydo tarp Europos tarybos ir Europos vadovų tarybos. Kaip žinote, mūsų parlamente vykdomos žmogaus teisų procedūros ir mes tikimės, kad jūs įsitrauksite į tas procedūras, kad jos būtų dar efektyvesnės. Minėjote, kad turite gerus kontaktus su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tikimės, kad jūsų veikla mums leis šį darbą vykdyti dar veiksmingiau ir pasiekti dar geresnių rezultatų. Ja, Panas Kreisler Dafle. Gerbiamasis Stavros, žinau, kad mokotės vokiečių kalbos, taigi kalbėsiu vokiškai, kad tai jums būtų šiokia tokia ir pamoka. Na, juk reikės suprasti žmonės, kurie e, kalba iš įvairių pasaulio šalių, šiaip ar taip, ponas gerbiamasis Tavrasai, dėkoju, kad ėmėties tokio sudėtingo darbo, klausimo neužduosiu, bet norėčiau tik priminti, kad ši veikla tai tik Lietkalnio viršūnė. Norėčiau šį beitą paminėti apie dvigubus standartus. Jie egzistuoja ir šioje institucijoje, bet manome, kad jūs iš ties galėsite sumažinti tą problemą. Ir kad žmogaus teisų srityje nebus tiek daug dvigubų standartų standartų kiek po anksčiau. Manau, kad laikiausi nustatyto laiko. Ne, iš ties nėra čia įvairių standartų. Tai yra klausimas, į kurį galėsime atsakyti. Gracias, Almunis. Ačiū. Norėčiau pasveikinti panas Tavros Labrinidį už yra paskirtas į šias pareigas. Mums iš ties reikia suvienodinti savo bendradarbiavimo standartus su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Labai svarbi mūsų išorės ir vidaus politika, kalbant apie pabėgėlius, nes kartais iš ties matome žmogaus teisų pažeidimus, bet mums labai svarbu išlaikyti politinius santykius su tomis šalimis, kurios nuolat pažeidinė žmogaus teises ir kuriuose vis dar yra žmog... mirties bausmė. Ir mes ES ir parlamente prieštaraujame mirties bausmiai ir suprantame, kad labai neigiamai paveikiamos ir moterų teisės, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje norėtume, kad jūs parengtumėte labai aiškę poziciją tuo klausimu ir taip pat poziciją dėl Izraelio, nes ir jungtinėse e, tautose svarstomi šie klausimai, taip pat ir klausimas susijęs su Gruzija ir Kuba. Tai yra tos šalys, kuriuose nuolat yra pažeidinėjamos žmogaus teisės ir taip pat yra ir šalių, kuriuose yra išnaudojami žmonės sunkiesiems darbams. Ačiū. Dėkoju, dabar suteikiu žodį specialiam įgaliotiniui. Ačiū. Ačiū Jums visiems už klausimus. Mūsų laikas senka. Manau, kad dauguma klausimų buvo susiję su labai panašiomis temomis. Norėčiau pasakyti, kad dėl vystimosi klausimų ir tuo, kaip vystimasis yra susijęs su žmogaus teisėmis. Ana minėjo, kad tai yra problema, bet ne tik tai, yra ir priekybos susitarimai, yra ir kitų klausimų. Akivaizdu, kad reikia atlikti daug darbo, kad komisija, taryba ir išorės veiksmų tarnyba dirbtų kartu. Na, visi pasisako už tuos klausimus. Sistema aiški, tačiau žinome, kad praktiškai ne visada taip lengva atlikti šį darbą. Taigi turėsiu atlikti daug kasdienio darbo, bus parengta daug spaudos pranešimų. Uh, ir reikės įdėti labai daug kasdienio darbo ir prisidėti prie to darbo, kurį jau dirba darbuotojai išorės veiksmų tarnyboje. Ir per kitas kelias savaitės aš e, pasikalbėsiu su jais visais, kurie dirba žmogaus teisų srityje. Taip pat pasikalbėsiu su geografiniais klausimais dirbančiomis tarnybomis, nes tie geografiniai klausimai ir žmogaus teisų klausimai yra susiję, negalima jų visiškai atskirti. Ir visą tai, ką jums sakau, yra labai sudėtingas ir svarbus darbas. Ir aš imsiuos to darbo ir jeigu tas darbas nėra plačiai nušviestas, tai nereiškia, kad aš jį ignoruosiu. Institucinis bendradarbiavimas svarbus. Atsižvelgsime į visus veiksmų planus ir rekomendacijas, pasižiūrėsime, ar faktiškai gyvendinamos. Juk darbas nebus atliekamas efektyviau, jeigu aš pateiksiu tūkstančius pranešimų. Bet vėlgi penktadienį susitiksiu su taryba ir manau, kad susitikęs su parlamentu ir taryba jau turėsiu konkrečesnių rekomendacijų. Kai dėl dvigubų standartų. Manau, kad visi daugiau ar mažiau kalbėjote, sakėte tiesą. Mano įgaliojimai E, nėra susijęs su žmogaus, nėra atskirti nuo žmogaus teisų pažeidimo Europos Sąjungoje, bet tas darbas viduje sustiprina darbą išorėje. Taigi atlikdamas savo darbą, netgi aš stebėsiu, kas vyksta, nes tikriausiai žinote, kad labai dažnai nutinka įvairių dalykų ir ES mes labai atvirai kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus. Mes stengiamės paveikti ir kitas šalis ir sakome, o kaip dėl to klausimo ar kito klausimo. Ir atsakymas dažnai būna taip, mes viduje turime būti nuoseklūs. Yra klausimų, kurių negalime ignoruoti ir šis parlamentas galėtų nuolat apie tai svarstyti. Ir žmogaus teisių klausimus mes turėsime aptarti labai atvirai. O būtent to atviro aptarimo ir trūksta kai kuriuose šalyse. Taigi, stengsiuosi, kad diskusija demokratinių jos klausimų nebūtų kieksmažodis. mažodis ir planuojame taip, kaip dirbti taip, kaip numatyta. At the same time, Ms. Muniz, you're absolutely right about the, the double standards. Uh... Dėl dvigubų standartų. Iš tikrųjų, tai nėra vien tik tas klausimas, kuris egzistuoja tik išorėje arba viduje. Uh, Daug kas nekarta pabrėžė, kad ES taiko skirtingus standartus bendra, bendradarbiaudama su skirtingomis šalimis. Ir ačiū Jums, kad paminėjote šį klausimą, aš jį iškelsiu ir bendraudama su taryba ir mes apsvarstysime, kaip tai išspręsti. Pone Keitlov, Europos Sąjungos taryboje konflikto išties nėra. Aš kalbėjau su Europos tarybos komisijos narių žmogaus teisų klausimais ir mes, mūsų diskusija buvo puikiai ir kitą kartą mes susitiksime Strasbūrė. Manau, kad yra tokia nuomonė, kad yra ES priemonės ir mes iš ties vertiname ES tarybos darbą ir įvairias e, daugia šalės dėrybės. Ir taip pat mums reikia paprašyti e, tarybą atsiskaityti, kai buvo įgyvendintos rekomendacijos ir tiesiog suintensyvinti šį darbą manau, kad dažnai jaučiama tam tikra institucinė baimė netgi tarp tų asmenų, kurie turi dirbti ranką rankon. Taigi darysiu viską, ką galiu, kad to būtų išvengta. Ir manau, kad taip galėsiu dirbti veiksmingiausiai. Pone Klaislė, taip pat minėjote dvigubus standartus, labai trumpai atsakysiu į tai. Pone Šokpan, ačiū, kad paminėjote tuos du klausimus, aš į juos atsižvelgsiu, išanalizuosiu. Taip pat ačiū Jums visiems, taip pat ponui Pedler. Na, tai jau buvo paskutiniai klausimai. Norėčiau Jūsų paklausti, ar iš ties būtų galima per pirmosius metus daryti viską, ką manau esant teisinga, kaip ponia Kop minėjo. Žinote, kad didžiuojasi, kad esu ne tik graikas, bet ir europietis, ir labiau europietis nei graikas. Tačiau jeigu man leisite, ir Kobra ir Elmar, ir Ar galėčiau paklausti, kiek čia dalyvaujančiųjų? Then one, only two maybe. Okay. Vienas, du, trys. Dėl Katar. No. Εγκρίνεται δεν. Αποχές down there. Thank you very much. Ponas Lambridinis vartoja graikiškus žodžius. Džiaugiuosi, kad galime dirbti kartu. Manau, kad pasistengsiu dirbti kuo glaudžiau su jumis, pasinaudoti jūsų išmintimi ir kad mano apsilankymai parlamente būtų kuo naudingesni, kad taip padėtų ir jums atlikti savo darbą, dirbsiu toliau su nevyriausybinėmis organizacijomis, kiek galėsiu ir dar kartą jums pažadu, kad atiduosiu visas jėgas. Ačiū. Lieber Stavros, herzlichen Dank für die Darlegungen. E, mielas Stavros, labai ačiū už pasisakymą, ačiū už tai, kad viską taip puikiai paaiškinote, kad buvote toks draugiškas tik, tikrai tikiuosi, kad mūsų laukia puikus bendradarbiavimus. Na ir tikiuosi, kad tą gražų žodį Katar netaip jau dažnai ir naudosime. Taigi labai ačiū, linkiu Jums sėkmės. Tiek mums visiems, tiek ir visai Europos Sąjungai E, šis jūsų postas yra labai svarbus, taigi linkiu Jums kuo geriausios kloties. Meine Damen und Herren, Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti tyliai į savo vietas. Möchte... Dabar norėčiau pereiti prie kito darbo atvarkės klausimą. Pirmininkas sako trečią. Bet tikriausiai turime ne ketvirtą, nes sako, kad tai yra elektroninis balsavimas. Taigi elektroninis balsavimas dėl ES piliečių užsienyje konsulinės apsaugos. Vyks elektroninis balsavimas. Ar ponia pranešėja Ojuland yra tarp mūsų šioje salėje? Jeigu taip, tai ji tiesiog negali jau sustabdyti viso šio proceso. Prašau visų tylos. Ponios Oiland nėra salėje. Ji tiesiog e, viską paliko likimo valiai. Na, o mes Turime ir keletą pakeitimų. Visų pirma, 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar galime pereiti prie pakeitimo, kurio numeris 27. 27 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 9 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 29 kas už, kas prieš, kas prieš,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 13 už, 18 prieš atmesta. Toliau 10 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 31 kas už, kas prieš, panašu, kad rezultatas toks pat kaip ir anksčiau, bet patikrinkime elektroniniu būdu. Vis dėlto atrodo, kad atmestas bus. Pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. Trylika už, dvidešimt prieš atmesta. Toliau. Dvyliktas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta. Tryliktas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta. Keturioliktas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta. Penkioliktas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta. 15, 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Apšimas išlosin. Baigiame balsuoti. 32 už, vienas prieš. Primta. Herzlichen Dank. Labai ačiū.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 E la, e la Coppa che parla a nome non la Gomes, perché la Gomes è il partito della signora ah, Coppa, okay. quindi diamo la parola a lei. Colleghi, passiamo al punto. Kolegos, eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Prieglapšio ir migracijos fondas. Pranešėjas kolega Kirjakos Mafronikolas Tačiau jis atsistatydino iš Europos parlamento. Sofoklis Sovoklėjas, jo pasiekėjas, kol kas dar neatvyko, jo šiandien nėra tarp mūsų. Taigi um, kolegė Kop pradės diskusiją. Kiek prisimenu, mūsų komitetas uh, išreiškė savo nuomonę, ją pateikė Libė komitetui būtent šią temą. Ir norėčiau Jums priminti, kad mūsų komitetas tik vieną kartą diskutuos būtent šiandien šiuo klausimu ir iš viso buvo pateiktas 21, 22 pakeitimai. Na ir iš karto suteikiu žodį kolegijai Kopa, prašom. Thank you, know... Pone pirmininkė, kaip jūs tikriausiai žinote, vidaus politikos rytyje saugumas, migracija, išorės sienų valdymas. Komisija siūlo 2014-2020 metams supaprastinti išlaidų struktūrą, sumažinant programų skaičių ir jas sudedant į dviejų ramšių sistemą. Migracijos prieglopščio fondas patenka į vieną iš tų ramšių šalia saugumo fondo. Prieglopščio ir migracijos fonde daugiausia dėmesio bus skiriama žmonių srautams ir integruotam uh, migracijos valdymui. Taip pat bus kalbama apie vairius migracijos aspektus, prieglopstį, legali migracija, integracija ir ES piliečių gražinimas. Taip pat bus išorės matmuo, bandant pasirūpinti, kad ES turėtų priemonių siekti užsienio politikos prioritetų ir išsaugoti savo principų santykiuose su ne ES valstybėmis narėmis. Finansinė parama bus skiriama tam, kad būtų užtikrinamas finansavimo teritorinis vientisumas, pradedant nuo ES ir baigiant ne ES. Šios priemonės taip pat leis greitai sureaguoti skubos atveju. Fondas yra sukūriamas tam, kad ES galėtų tinkamai reaguoti ir skubiai besikeičiančiose situacijose Užsienio reikalų komitetas sveikina pastangas šio fondo pagalba siekti didžiausio įmanomo solidarumo tarp ES valstybių narių, siekiant veiksmingo politikos koordinavimo ir dalymosi našta. Akcentuojama tai, kad svarbu užtikrinti nuoseklumą ir darnumą tarp įvairių priemonių, kurio, kurių bus imamasi pagal šį fondą ir pagal išorės finansavimo kitas priemonės, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad šis fondas iš dalies bus naudojamas siekiant bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis, šalimis, ypatingai galbant apie readmisijos sutarčių gyvendinimą, mobilumo partnerystės ir kitas programas. Bendrai kalbant, fondas turi būti naudojamas laikantis ES išorės veiksmų politikos prioritetų ir turi atitikti prioritetus ir atitinkamus principus, kaip numatyta 21-ame ES starties straipsnėje. Užsienio reikalų komitetas pritarė tam, kad būtų aiškiai ir aktyviai įtrauta išorės veiksmų tarnyba, ypatingai programuojant fondą, kad nebūtų dubliuojami kiti instrumentai, kitos priemonės trečiosiamis šalimis, kad būtų užtikrinama sinergija ir papildomumas. Taip pat yra akcentuojama, kad visi veiksmai, kurie bus finansuojami iš fondo lėšų, turi atitikti pagrindinės žmonių kategorijų, įvairių žmonių kategorijų teisės, kuriame kalbame, apie kuriuos kalbama reglamente. Ir taip pat reikia konkrečiai siekti, kad būtų užtikrinama atitiktis su pagrindinėmis teisėmis. Dėkuoju uždėmesi. Ar kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti? kolega, kolegė Kopa kalbėjo labai įtikinamai. Na, o dabar norėčiau steigti žodį Katerinai Volfovai iš generalinio vidaus reikalų direktorato. Ar ji yra tarp mūsų šioje salėje, jeigu tai prašom? Yes, good afternoon. Uh... Taip, laba diena. Komisijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato vardu aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pakeitimus ir pasveikinti užsienio reikalų komiteto nuomonės projektą, pranešimo projektą, kalbant apie finansinės instrumentus, finansinės priemonės, ypatingai kalbant apie prieglopšio ir migracijos fondą. Čia turime pasakyti, kad pritarėme komiteto nuomoniai, kad visi veiksmai turi atitikti pagrindiniams teisėms. Dėl to komisijos pasiūlyme 24 konstatuojamoje dalyje yra daroma nuoroda į tai, kad visi veiksmai finansuojami iš fondo lėšų turi atitikti tuos principus, kurie įtraukti yra į pagrindinių teisų hartiją. Na ir tam tikrais aspektais kalbėjo ir jūsų komiteto nariai, kai kurie veiksmai galėtų būti labiau matomi ir fonde, pasiūlyme dėl fondo turėtų būti apie tai daugiau kalbama, o kalbant apie fondo išorės, išorinio matmens reikšmę, tai komiteto nuomonėje labai teisingai yra pažymima, kad šis fondas turės ir naująją, naująjį išorės matmenį, kurio tikslas bus finansuoti veiklą santykiuose su trečiosiamis šalimis, tą veiklą, kuri turi tiesioginės įtakos Europos Sąjungai. Ir tai veiklai, kuri tenkina Europos Sąjungos interesus. Taip pat, aišku, papildomumas turi būti užtikrinamas ir su kitomis išorės priemonėmis. Ir egzistuoja jau tam tikri mechanizmai, kurių pagalba bus galima užtikrinti papildomumą tarp įvairių priemonių. Komisijoje tačiau bus taip pat bandoma įtraukti ir atitinkamą elementą susijusį su išorės veiksmų tarnybos veiksmų suderinamumu su šio fondo veikla. E. Labai ačiū. Jeigu daugiau pastabų nėra, tai norėčiau priminti, kad e, balsuosime rugsėjo 6 dieną. Na, dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra 2013 metų finansinių metų bendrasis biudžetas. Anelija Tenamaki yra pranešėja. Iš viso buvo pateikta daug pakeitimų, 162. 22 pakeitimai yra dėl nuomonės projekto ir ten atspindėta mūsų komiteto nuomonė. Šiandien galime pasikeisti nuomonėmis, na, o balsavimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 6 dieną, taigi tikrai turėsite dar progos apmastyti vairias galimybės. Iš karto norėčiau suteikti žodį kolegija Tenmaki, prašom. Hello everyone and nice to see you. Labadiena visiems, malonu jūs visus matyti po vasaros pertraukos. Uh, Matau, kad visi esate šiek tiek įdegę, lyginant su paskutiniu mūsų sustikimu Birželį ar Liepą. Kaip sakė pirmininkas, pakeitimų yra nemažai. Rytoj turėsime su šešėliniais pranešėjais, aišku, pirmiausia pasikalbėti, o po to su visų komitetu ketvirtadienį. Uh, Taigi rytoj visi šešėliniai pranešėjai susitiks su manimi ir tikiuosi susitarsime dėl bendros komiteto pozicijos. Dar norėčiau pabrėžti, kad dabar mūsų komitetas turi puikią galimybę pasakyti, ko, ko jis nori jeigu susitarsime dėl prioritetų. Nes jei mums pavyks susitarti, tuomet biudžeto komitetas tikrai irgi susitars dėl to, ką mes išsakysime. Tačiau jeigu mes nesusitarsime, tuomet jau ne mūsų komitetas priims sprendimą, kalbant apie užsienio reikalų biudžetą. Tai jau bus kiti dėja asmenys. Turiu pasakyti, jog esu nusiteikusi optimistiškai ir tikiuosi, kad rytoj po diskusijų mes apsispręsime dėl savo pozicijos. Tikiuosi, kad kaiminystės politika, kaip ir anksčiau, taip pat Palestina irgi yra vienas prioritetų. Taipogi norėčiau pabrėžti, jog Puikiai žinome, ką pasiūlė komisija. Tai nėra savaiminis rezultatas, nėra galutinis rezultatas, turime ieškoti kompromisų, nes komisija susitarė, tačiau reiks mažinti sumas. Išorės veiksmų tarnybai reikia 5 procentų pakoregavimo. Mano manimu, tai yra per daug, bet gal rytoj mes pasikalbėsime, gal ta suma galėtų būti, tas skaičius per pus mažesnis, gal šiek tiek didesnis. Tačiau dabar atėjo laikas politinėms frakcijoms pamastyti, kokie turėtų būti čia svarbiausi prioritetai. Taigi esu pasirengusi kalbėtis ir išklausyti jūsų nuomonės. Dėkoju. Bene, allora la parola al collega Galler. Labai gerai, dabar suteiksiu žodį kolegai Galler. Prašom, labai ačiū. Jis beje yra šešėlinis pranešėjas. Labai ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Aš iš viso susipažinau su 22 pakeitimais. Na ir mūsų pozicija priklausys nuo to, kaip mes galėsime tais pakeitimais išspręsti mums rūpimus klausimus. Mes turime būti pajėgus veikti išorės santykių politikoje ir turime pajėgti reaguoti tai, kas vyksta išorėje. Na, kai kuriais atvejais mes patys imsimės iniciatyvos trečiosios šalyse arba kad galėtumėm ką nors pakeisti bendradarbiaudami su trečiosiomis šalimis. Taigi būtent iš šio požiūrio taško aš vertinau visus pakeitimus ir mūsų pozicija priklausys nuo to, ar bus galima užtikrinti, kad bus atsižvelgta į mūsų lūkesčius. Pavyzdžiui, tai reikėtų atsižvelgti ir į komisijos pasiūlymą. Man atrodo, kad taryba nelabai teisingai nusistatė prioritetus. Tai buvo minėta ir kaiminystės politika rytuose ir pietuose. Mes iš praėjusių metų patirtie žinome, kad būtent šiose sritise tikrai reikia lėšų. Na ir jeigu finansavimas būtų sumažintas, tai politinė prasme būtų labai prastas signalas ir būtų neteisinga, jeigu vėliau tuos, tas lėšas reikėtų didinti, nes, tarkim, paaiškės, kad atsirado naujas poreikis. Taigi, mes manome, kad reikėtų atkurti ankstesnį komisijos pasiūlymą dėl biudžeto arba bent jau iš dalies tai padaryti. Aš už tai Aš tam pritarčiau, nes bet kokia atveju finansavimas būtų didesnis negu kad dabar pasiūlytas. Na, o jeigu būtų pritarta ankstesniam komisijos pasiūlymui, tai atkristų mūsų pakeitimas dėl dalinio komisijos pasiūlymo atkūrimo. Taigi tokia būtų mūsų frakcijos pozicija. Ačiū. Labai ačiū. Na, dabar suteiksiu žodį kolegijai Mūnis, kuri kalbės socialistų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ponė Jėtinmaki, nes e, po paskutinių diskusijų šis beitas įvyko ir dabar jau turime nuomonės pirminį variantą ir panašu, kad einama teisinga linkme. Mano frakcija mano, kad kalbant apie ES išorės veiksmus, turime užsitikrinti pasitikėjimą tais išorės veiksmais. Ir kalbant finansiniais terminais, tai jiems turi būti numatytas tinkamas finansavimas, nes priešingą atveju negalėsime pasiekti užsibrieštų politinių prioritetų. Tekste mes pritarėme kai kuriems kompromisiniams pakeitimams, tačiau ne visiems. Uh, Ir ypatingai norėčiau paklausti jūsų dėl išorės veiksmų tarnybos. Pranešėjas siūlo 2,5 procentų didinimą, o ne 1,5 procento didinimą. Kodėl toks skaičius 20 milijonų yra mažinamas finansavimas tarybai? Komisija siūlo, komisija siūloma 5,7, o jūs siūlote 5 procentus, 5 procentais didinti. Ar e, tiesiog po, taip įvyko po konsultacijų su agentūromis, kurioms, e, kurios siūlė tuos pamaž, sumažinimus ir kodėl siūlote daugiau mažinti tą finansavimą? Uh, Mes visgi manome, kad Europos išorės veiksmų tarnybai reikalingas tinkamas finansavimas, kad ji galėtų veiksmingai dirbti. Ir jeigu jūs sakote, kad yra tam tikrų biudžetinių reikalavimų, kalbant apie infrastruktūrą ir, ir, ir panašiai, tai tuos poreikius reikia patenkinti išorės veiksmų tarnyboje. Dabar kalbant apie skaičius, žvelgiant į skaičius, matome. Na, kartuojant tai, ką sakė ponas Galeris, mes manome, kad pirminiai skaičiai turi būti atstatomi, ypatingai tose srityse, kurias laikome ypatingai svarbiomis tam tikras geografinės vietovės Afganistanas, kaiminystės politika rytuose ir viduržėmio jūros regione, taip pat, kalbant apie įvairias priemonės, teminius klausimus. Mes norėtumėme atstatyti komisijos siūlomus skaičius dėl žmogaus teisų priemonės, stabilumo priemonės, ir kaiminystės priemonės. Mes manome, kad tai yra absoliutus minimumas, kuris mus tenkintų ir turėtumėme tam tą paremti, turėtumėme atkurti tuos skaičius, kuriuos siūlė komisija. Komisijos rankose lieka iniciatyva ir mes norėtume paremti tas programas, kurias remiame įvairiuose parlamento pranešimuose. Na ir nuoseklumo dėliai, kalbant apie kitas santykius su kitomis institucijomis, juk mes turime nemenkus įgaliojimus biudžetos rytyje. Taigi, mums reikalingas konsensusas visame parlamente. Mes pasisakome už 300 milijonų sumą. Įvairios frakcijos reikalauja tos sumos, tačiau pranešėjo sumažino sumą iki 280 milijonų, nežinau, čia dėrybų išvada yra. Vėlgi norėčiau iš, išklausyti, kodėl jis siūlo tokius, išklausyti jos e, argumentų, kodėl jis siūlo tokius sumažinimus. Taip apkarpyti sumas. Nu, mes tikrai apgailestavome, kad yra taip apkarpytos sumos. Labai ačiū. Daugiau niekas pasisakyti nenori, taigi sutikčiau žodį komisijos atstovui. Euh, komisijos vardu norėtumėme padėkoti ponai Galeriui, poniai Munijas ir Mortner už pakeitimus, kurios, kuriais siūloma e, atkurti komisijos siūlomas sumas, e, kalbant apie e, tarybą ir stabilumo priemonę. Dabar kalbant apie pranešėjos pakeitimus, Ji nesiūlo atkurti administracinių išlaidų eilutės ir taip pat e, e, įsipareigojimų mokėjimams sumos irgi nėra atkuriamos. Tačiau e, tos sumos, kurios, yra numatyta, kurios numatyta sumažinti tarybos atžvilgių, e, iš tiesų jos nėra, tai yra, nėra teisingas siūlymas. E, Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į pranešėjos pakeitimą, kur kalbama apie biudžeto e, struktūrą. Pranešėjas siūlo biudžetą numatyti pagal specialiuosius įgaliotinius ir yra numatoma 15 naujų biudžeto eilučių. Ir tuomet atsiranda 23 e, biudžeto eilutės. Mūsų manimų toks siūlymas nėra racionalus. E, nes pagal tarp institucinį susitarimą ir politinės atskaitomybės deklaraciją, kurią pateikė vyriausiai galiotinė, tokie dalykai nėra numatyti. Pone Ashton siekia, kuo galima daugiau skaidrumo, kuriant biudžetą, tai jau buvo numatyta ir kuriant 11 metų biudžetą, kalbant ir apie Gruziją, Kosovą ir panašiai Tačiau norint užtikrinti reikalingą lankstumą, kad lankščiai galėtų veikti išorės veiksmų tarnyba, labai svarbu laikytis deklaracijos nuostatų ir atitinkamai turi būti sukūriamos ir biudžeto eilo, eilutės. Ir reikalinga, kad būtų detaliai pateikiama keturis kartus per metus, parodoma, kaip buvo atlikta viena ar kita operacija, vienas ar kitas veiksmas, taigi tas e, veiklos biudžetas turi būti kuo galima detalesnis. Ir 23 eilučių biudžetas būtų ne visiškai racionalus pasiūlymas, tai būtų per didelė administracinė našta. Taip pat, aišku, ir tarp eilučių yra perkeliamos įvairios sumos ir ypatingai kalbant apie mokėjimų įsipareigojimus, čia nebūtų labai racionalus pasiūlymas. Dar vienas pranešėjas pasiūlymas, kur kalbama apie parengiamuosius veiksmus, stiprinant taikos tarpininkavimo gebėjimus, ši veikla jau patenka į stabilumo priemonę pagal taikos gairių partnerystę ir tai yra vienas iš trijų naujos priemonės tikslų numatytų 14-20 metams. Ačiū ponė pirmininkė, kad atkreipėte dėmesį tuos, kad, at, kad atkreipėte dėmesį tuos ypatingai du mano paskutinius paminėtus pakeitimus. Labai ačiū. Norėčiau priminti, kad balsavimas vyks rugsėjo 6 dieną. Ar pranešėjas dar norėtų sureaguoti Jeigu taip, prašom. Kiitoksia. Täällä kysyttiin, että ovatko nämä leikka... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čia buvo už, užduoti klausimai dėl, dėl e, siūlomų sumažinimų sumų. Norėčiau pasakyti, kad visi siūlymai dėl padidinimų kaip yra argumentuoti. Bet norėčiau pabrėžti, kad aš pasisakau už stiprią ES saugumo politiką, tačiau uh, kalba čia neina vien tik tai apie pinigus. Juk ES užsienio politikos stip, stiprybė nėra susijusi su tuo, kad trūksta finansavimo, tiesiog trūksta valios. Ir mes nesame pakankamai vieningi. Dėl to ir silpna ta užsienio politika. Aišku, reikia lėšų, aš pripažįstu. Dėl to svarbu mums čia surasti bendrą poziciją komitete ir surasti bendrą nuomonę dėl to, kiek mes norime didinti tas eilutes, tų eilučių finansavimą. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad e, mes su kolegomis e, vykome įvairias misijas į užsienį ir turiu pasakyti, kad e, faktiškai kiekvienos misijos atveju aš susidūriau su tam tikrais trūkumais, gal ne šimtai tūkstančių milijonų ten, trūk, ten trūko, bet panašiai. Neseniai, tarkim, vykome į šalį, neminėsiu to šalies pavadinimo, tai galėtų būti bet kur. Tai buvo ES projektas kovojant su smurtu šeimoje. Uh, Ir aš paklausiau projekto vadovo, ką reiškia tas projektas, kur tos lėšos yra naudojamos. Ir tas projekto vadovas man negalėjo pasakyti konkrečiai, ką reiškia būtinis smurtas. Smurtas šeimoje tai faktiškai yra pinigų švaistimas. Ir toje šalyje, pažiūrėjau, Irake taip pat buvo nupirkti šarvuoti automobiliai. Ar to reikia? Ar, ar reikalingas toks pirkinys. Tie automobiliai ištisus metus buvo nenaudojami, nes buvo susidurta su administracinėmis problemomis, dokumentacija nebuvo sutvarkyta ir dėl to e, buvo išperkamajam nuoma išnuomoti tie automobiliai. Taigi štai yra tokių pavyzdžių, kurie rodo, čia gal tik du pavyzdžius paminėjau, bet galėčiau jų išvardinti kur kas daugiau. Pinigų turime, bet niekas realiai nekontroliuoja, kaip tos lėšos yra naudojamos. tiesiog trūksta noro įgyvendinti tą politiką. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad mums užsienio politikoje labiausiai trūksta politinės valios. Ačiū. Grazie per queste sue osservazioni. Labai ačiū už šias eh, pastabas. Dabar siūlaiti prie kito klausimo. Tai yra rekomendacijos tarybai, komisijai ir Europos išorės veiksmų tarybai dėl darybų, dėl išsamesnio ES ir Kazakstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Pranešėja yra kolegė Liza Jakonsari. Norėčiau Jums priminti, kad mūsų komitetas yra atsakingas komitetas – Na, o INTA komitetas pateiks e, savo nuomonę iki rugsėjo 18-osios. Taigi šiandien pirmą kartą apsikeisime nuomonėmis. Dar norėčiau pranešti, kad vyks klausimas dėl Kazahstano. 18 rugsėjo 3 valandą po pietų Norėčiau dar priminti, kad pakeitimus galite teikti iki rugsėjo 11 dienos 12 valandos. Na, dabar iš karto suteikiu žodį pranešėjai. Prašom, kolegė Jakonsari. So, Nuoširdžiai dėkoju. Iš ties būtų labai įdomu šį klausimą aptarti iš karto po Stavroso Lambridinį Lambrinidžio pasisakymo, nes šie klausimai susijęs ES ir Kazakstano bendradarbiavimu yra labai glaudžiai susijęs su tais klausimais, už kuriuos yra atsakingas ponas Lambrinidis. Kazakstanas jau nekarta buvo parlamente minėtas ir vis dar e, klausimai neišspręsti. Šios rekomendacijos atitinka parlamento rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta kovo mėnesį ir mes teigime, kad kovo mėnesį rezoliucijoje skatinome Kazakstano institucijas visais įmanomais būdais pagerinti žmogaus teisų situaciją šalyje. Ir buvo man nauja partnerystės ir bendra, naujas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas E, turi būti svarbus, ta prasme, kad į jį turi būti įtrauktos ir įvairios atitinkamos reformos. Kazakstano institucijos e, e, yra pasiryžusios pagilinti, pagerinti susitarimą tarp Kazakstano ir ES. Deja, per pastarosius 20 metų Kazakstanas nepasiekė didelės pažangos. Kazakstanas tai yra pragmatiškas partneris, kuris e, rodo norą vykdyti reformas ir yra pasirengęs išnaudoti įvairias galimybės. Mano šešėliniai, e, su šešėliniais pranešėjais buvome nekartą susitikę, vyko mūsų bendri posėdžiai, mes konsultavomės, rengdami rekomendacijas, taigi norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų dalyvavimą ir indėlį. Mes negalėjome įtraukti visų vertingų pasiūlymų ir viso to, kuo uh, būtų galima papildyti tekstą viso to, ką siūlė šešėliniai pranešėjai. Į daugą buvo atsižvelgta. Tačiau mes susidūrime su labai griežtomis taisyklėmis, ribojančiomis tekstą, kad tekstas nebūtų ilgesnis nei 6000 ženklų. Na, taigi tekstą teko gerokai patrumpinti ir palikome tik tuos klausimus, kurie yra svarbiausi, kurie kelia didžiausią susirūpinimą. Ir aš, kai pranešė, taip pat pateikiau kelis pasiū, pakeitimus. Kaip teigia pirmininkas, pasiūlymus dėl pakeitimų reikia pateikti iki kitos savaitės antradienio. Norėčiau labai trumpai pasakyti, kad paminėti pačius svarbiausius į rekomendacijas įtrauktus klausimus. Mes prašėme tarybos ir komisijos, kaip jau minėjome anksčiau, užtikrinti, kad e, naujas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas remtųsi naujų pagrindu, kad būtų atsižvelgiama į prioritetinius klausimus, tokius kaip demokratizavimas, gera valdysena, žmogaus teisės, jaunimo švietimas, aplinkos tvarumas, investicijos į transporto ir energetikos sritis ir taip pat kitų iššūkių įveikimas. Kalbant apie politinį dialogą ir bendradarbiavimą, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti nuoseklumą, kad tai dėrėtų su kitomis ES politikos rytimis ir kad būtų taikomas principas e, už daugiau, prašome daugiau. Norėtume skatinti regioninį bendradarbiavimą, taip pat skatinti kaimininių valstybių e, esančių Vidurio Azijoje bendradarbiavimą ir kad būtų pasitelktos pasitikėjimo stiprinimo priemonės. Dėl ekonominio bendradarbiavimo privalome užtikrinti, kad Kazakstanas būtų paskatintas imtis e, atinkamų veiksmų dėl įstojimo į pasaulio priekybos organizaciją. Kazakstano dalyvavimas Rusijos vadovaujamoje muitų Sąjungoje neturėtų būti kliūtimi e, Kazakstanui bendradarbiaujant su Europos Sąjunga dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. Šiais metais situacija pablogėjo ir todėl tai yra labai svarbus klausimas. Atsižvelgiant į parlamento rezoliucijas, ypač tą rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta kovo mėnesį, mes primiktinai reikalaujame, kad derantis dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo būtų e, skatinama Kazakstanas daryti pažangą ir kitose srityse ir kad tai būtų tiesiogiai susijęta. Mes visai neseniai ir su Stavros Sulambriničiu aptarėme šiuos klausimus. ES turėtų nustatyti aiškius tikslus, nustatyti aiškius reikalavimus, koks reformų gyvendinimas bus priimtinas. E, Priešingo atveju mes tik kalbėsime apie žmogaus teises, o realiame gyvenime jų nebus. Kazakstanas turėtų visiškai gyvendinti žmogaus teisų veiksmų planą. Kalbant apie kankinimus, Kazakstanas turi laikytis jungtinių tautų komiteto reikalavimų dėl kankinimų. Mes taip pat kreipiamės į ES ir prašome pradėti dėrybas dėl vizų, supaprastinto vizų režimo ir taip pat, kad būtų skatinami žmonių kontaktai, kad būtų parengta savarankiška nepriklausoma pilietinės visuomenės platforma ir kad jį veiktų įvairiuose sektuose, sektoriuose bei kad būtų skatinamos kultūrinio ir švietimų mainų programos. Manau, kad šios rekomendacijos yra labai svarbios. Ir šis laikotarpis, kai deramasi dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarpimo, yra labai svarbus. Mes ne kartą buvome susitikę su atsakingais asmenimis ir dar aptarsime tuos klausimus su šešėliniais pranešėjais ir su ponu Vygand. Ir tuo met mes jau galėsime pateikti šias rekomendacijas. Ačiū uždėmesį. La parola. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegiai Jėglė, kuri kalbės apie pavardų kaip šešėlinę pranešėją. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Jekonsarė. Ačiū už daug puikių pokalbių. Be abejo, ji yra teisi, sakydama, kad e, negalėjo atsižvelgti visus pakeitimus, visus pasiūlymus. Mes dėl daug ko susitarėme, susitarėme, kad e, tikrai pane pranešė ne viską galėjo įtraukti savo nuomonę, žinome, kokios yra taisyklės. Taigi dabar visų pirma aš norėčiau jai padėkoti už jos nuveiktą darbą, o taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Mes jau labai ilgai kalbame apie partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą, dabar kalbame apie gilesnį, glaudesnį bendradarbiavimą, taigi tai reiškia, kad reikia dar daugiau dirbti negu likščiol. Reikia atsižvelgti visus įvykius, visus pokyčius. Tai reiškia, kad kyla įvairių iššūkių žmogaus teisų srityje, taip pat E, teisinio principo srityje, demokratizavimo srityje. Na ir taip pat susidurėme su visiškai skirtingomis tradicijomis ir kultūra. Taigi, mano požiūriu, skirtingas tradicijas ir kultūrą reikia gerbti ir suteikti valstybėms joms reikalingą laiką. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pasiektas susitarimas dėl žmogaus teisų, kurį pasirašė Kazakstanas, turėtų būti vykdy, vykdomas. Mes turime to reikalauti, mes turime reikalauti, kad būtų įgyvendintas žmogaus teisų gynimo planas. Tačiau mes neturėtumėm vien tik tais kalbėti, juk esame partneriai. Turime kalbėti su Kazakstanu kaip lygus su lygiais tam, kad abi pusės turėtų naudos iš tokio susitarimo, kad naudos turėtumėm tiek mes, tiek ir Kazakstanas, o taip pat ir Kazakstano gyventojai. Kazakstanas e, turi politinės valios ir ryšto, tą norėčiau pasakyti visiškai aiškiai. Nuo 99 metų sukaupiau nemažai patirties su Kazahstanu, nes jau ir iš tikrųjų daugelį metų dirbu Kazahstano delegacijoje. Ir tikrai gavau daug e, teigiamų signalų. Aišku, ne, visuo, ne viskuo dar esame patenkinti. Jaunimas, jaunimo švietimas ir mokymas tai yra svarbus dalykas, tai svarbu ir Kazakstano ateičiai. Aš norėčiau, kad būtų daroma daugiau negu kad likščiol. Ir aš pateiksiu pakeitimų, pateiksiu pakeitimų ir dėl investicijų, ekonomikos, ekonominio vystimosi. Energetikos ir transporto aplinkosaugos klausimai yra labai jautrus Kazakstanui. Sunku tokius klausimus pateikti tiek Kazakstanui, tiek ir visam regionui. Nes energija, vanduo tai yra globalios problemos tame regione, turime jas visi spręsti. Taip pat mums svarbu užtikrinti ir sienų apsaugą bei kovoti su žmonių ir narkotikų kontrabanda. Norėčiau padėkoti vyriausiam darybininkui Ginter Vygint. Iš tikrųjų, jis mus visus labai traukia į darybas, na ir tai nėra savaime suprantamas dalykas, jis mus nuolat informuoja. Jis daro viską, kad Europos parlamento nariai suprastų, kokiu keliu mes einame. Taigi labai ačiū jam už tai. Ačiū. Ir tikrai tikiuosi, kad Ir galbūt Europos taryba taip pat į visą šį procesą įsitrauks, o taip pat ir Venecijos komisija įsitrauks. Ir tikiuosi, kad tikrai jau šiandien bus išreikštas pritarimas šiam partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui. Labai ačiū, nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Bent jau netrodo, kad kas nors prašytų žodžio. Taigi galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra plėtra, politikos kryptis, kriterijai ir ES strateginiai interesai. Pranešėja yra ponia Kopa, ji šiandien tikrai daug padirbėjo. Dabar bus trečia kartą keičiamas nuomonėmis šią temą. Kolegos pateikia maždaug 300 pakeitimų šiam dokumentui. Ir turiu pasakyti, kad yra maždaug 20 kompromisinių pakeitimų, prašom. Ačiū, norėčiau padėkoti kolegoms, kad išreiškė susidomėjimą nuo pranešimų. Buvo pasakyta, kad pateikta apie 300 pakeitimų. Tai yra tikrai labai vertingas indėlis į mano darbą. Kalbame apie labai svarbius klausimus susijusius su plėtros politika. Aš pateikusi esu 20 kompromisinių pakeitimų, bandydama atsižvelgti į e, kaip galima platesnį sutarimą dėl skirtingų klausimų. Uh, mes esame dėl daugelio klausimų iš tikrųjų jau ir susitarę. Dar noriu pasakyti, kad jau vyko dvi diskusijos komitete, buvo surinkti du klausimai dėl šio klausimo ir mes visi suprantame, kokie yra, kokie yra pagrindiniai klausimai. Man bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ypač dėl kompromisu. Uh, Taip pat, jeigu manote, kad reikalinga, esu pasirengusi pratesti diskusiją dėl šių klausimų. Tik tai trys dabar pastebėjimai dėl to, kas mano nuomonė yra svarbiausi dalykai diskusijose ir jie išiškėjo pakeitimuose, tai yra integravimosi galimybės, socialinis aspektas ir. Uh, dvišaliai santykiai. Dėl integravimosi pajėgumų 2006 metais jau buvo specialiame pranešime išreikšta nuomonė parlamento. E, labai geras buvo tuo metu dėl prietros parengtas pranešimas. E, jį parengė mūsų dabartinis ir tuomet buvęs e, komiteto pirmininkas. Mano pasiūlymas yra dabar derintis prie broko pranešimo. Taip pat uh, Labai noriu padėkoti kolegoms, kurie prisimena, kad integravimosi pajėgumai neturėtų būti laikomi pretekstu, e, neleisti kandidatėms ar galimoms kandidatėms e, siekti narystės Europos Sąjungoje. Taip pat reikia mums pasiremti tą formuluotę, kuri buvo patvirtinta Brok pranešime dėl integravimosi galimybių. Reikia tęsti procesus, kurie yra susijęs su teisė, tai siekiais įstoti Europos Sąjungą. Tai yra mano pirminėme pranešimo projekte e, atspindima pozi tokį, išreikšta pozicija. Reikia kalbėti pradžioje e, stojimo proceso apie integravimosi galimybės. Uh, ir reikia galvoti, kaip užtikrinti e, institucijas stipresnės, kad būtų galima veiksmingą ES institucijų funkcionavimą išsaugoti. Dėl e, kompromisu aš norėčiau paprašyti kolegės Kingos Gal atsiimti 82 pakeitimą dėl techninių uh, elementų, tai e, dėl techninio aspekto galiu pasakyti, kad su kompromisu tai dera. Žmogaus teisės jau atsispindi 14 kompromisinėme pakeitime antras dalykas - socialinis aspektas. Tai yra esminis mano pasiūlymo projekto dalykas. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pavyko susitarti uh, Ir sustarimas tikrai, man atrodo, atsižvelgia į visų nuomonę, tai yra aštuntasis kompromisas. Mes negalime pamiršti to, kad minimalų socialiniai standartai yra labai svarbus, jie spindėti ES sutartyse, taip pat egzistuoja įvairios priemonės, įskaitant pagrindinių teisų hartiją. Reikia daugiau dėmesio e, skirti e, šiam aspektui, nes per ankstesnės plėtros bangas, etapus į šį aspektą nebuvo pakankamai atsižvelgta dėl 19 skyriaus derantis reikia mm, daug e, e, dirbti su šalimis kandidatėmis. Ir paskutinis pastebėjimas dar dvi šaliai klausimai. Nemažai pateikta yra pakeitimų dėl šio aspekto, tai rodo, kad klausimas yra jautrus. Vyko diskusijos ir dėl šių dalykų ir matome, kad reikėtų labiau akcentuoti problemų e, išsprendimą prieš šaliai įstojant į ES. Reikia užtikrinti, kad e, procesas integravimuose nenukentėtų nuo dvišalių ginčių. E, E, mes e, turime galvoti, kaip padėti spręsti problemas, atsižvelgiant į ES e, sutartis ir tarptautinę teisę. 16 ir 17 kompromisiniai pakeitimai apie tai ir kalba. Ir dar pačioje pabaigoje norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams, su kuriais dirbome labai daug. Jie konstruktyviai prisidėjo prie susitarimo. Kai kurie klausimai tikrai buvo labai jautrus, delikatus ir mums pavyko sutarti. Ačiū. È arrivata la collega Shadow. Labai ačiū. Norėčiau pasiteirauti, ar šešėlinio pranešėjo žmogus teisų pakomitė čia norėtų pasisakyti. Oimen Reuten. Taip, šiek tiek vėliau ponas Dach. E, Man visada malonu kalbėti prieš. Tai norėčiau padėkoti poniai Kopė. Koper, manau, kad jie atliko puikų darbą, dirbdama su kompromisiniais pasiūlymais ir pateikdama savo pasiūlymus. Norėčiau jai pritarti ir pasakyti, kad e, tai yra labai svarbus darbas. Tai yra labai svarbus integracijos galimybių įvertinimas. Manau, kad mes jau iš patirties žinome, kad kartais mūsų požiūris į plėtrą yra per daug supaprastintas. Ir mes jau esame susidūrę su įvairiais iššūkės, taigi jūs pritarėme jūsų pasiūlymams ir jūsų pasiūlyme pateiktomis e, formuluotėmis. Jos yra labai protingos, jautriai atsižvelgia įvairius klausimus ir atliekama, siekiama to, ko ir reikalaujama. Tai yra pakeisti Kopenhagos kriterijų esmę. Norėčiau paminėti ir savo 272 pasiūlymą dėl pakeitimo. Jame rašoma apie tai, kad į kitą, e, peržiūrint sutartį, reikėtų įtraukti naują e, kategoriją, e, kuri būtų susijusi su asocijuota narystė. Ir jeigu mes atliksime bendrą sutarčių peržiūrą 2015 metais, tai aišku, kad mums reikės sustiprinti integracijos procesą, tapti federalesniais ir pakeisti E, numatytus tikslus ir reikalavimus, kuriuos taikome šalims kandidatėms. Manau, kad dabar yra pats laikas pradėti apmąstymus dėl to, kaip mes apibriešime ir nustatysime pilną narystę ir įstojimą. Ir kurį aš um, apibrėžiau kaip asocijuotą narystę. Manyčiau, kad būtų tinkama šalims, kurios norėtų įstoti į ES, bet negali, nes neįstengia um, įvykdyti Kopenhagos kriterijų tai toms šalims būtų naudinga toms šalims, kurios norėtų įstoti Europos Sąjungą, bet dėl vidinių prieš, nacionalinių priešašių nutarė, kad nestos. Taip pat labai svarbu apibriežti e, dar taikyti atitinkamus reikalavimus toms šalims, kurios ir nenori ir negali stoti, prisijungti prie ES. Na, ES struktūra taps sudėtingesnė ir integravimosi galimybės taps sudėtingesnės, bet manyčiau, kad tai pagilintų, sustiprintų ES federalinį pobūdį ir tuomet manyčiau, kad į šią koncepciją reikėtų atsižvelgti. Ačiū. Toliau, o poniai Raiten. Pone Reuten. Voorzitter, ik uh, dank uh, mevrouw Koppa. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Kopą už puikų bendradarbiavimą. Mums pavyko susitarti beveik dėl visų pakeitimų, išskyrus tris. Po to, kai jūs pasikonsultavote su šešėliniais pranešėjais ir pateikė naujų pakeitimų, uh, tai mes supratome, kad ir jiems galime pritarti. Šioje nuomonėje kalbama, atsižvelgiama ir ankstesnės rezoliucijas ir aš tuo džiaugiuosi. Turiu pasakyti, kad šis dokumentas tikrai neketina kažkaip kištis į jau vykstančias dėrybas. Ir dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Tai yra labai svarbu EPP frakcijai. O būtent turiuomenį tai, kad dvišaliai, dvišalės problemos prieš stojant turėtų būti išspręstos tam, kad jų nereikėtų spręsti vėliau ir buvo rastas, rasta tokia formuluotė, kuriai aš galėčiau pritarti. Taip pat radome tinkamą formuluotę ir dėl integracijos pajėgumų. Kolega Andrew ką tik tą pakeitimą pristatė. Aš manau, kad reikia daryti viską, kad šalis kandidatės būtų priimtos. Jeigu taip neatsitiktų, tuomet negalime kalbėti apie integraciją. Negalima atsisakyti integracijos be kažkokių priežasčių. Pane Kopa labai puikiai viską suformulavo. Integracija reiškia ir vidinius ES įsipareigojimus. Man atrodo, kad mums pavyko rasti puikų kompromisą. Ačiū. Much, Panas Kokin, ačiū pirmininkė. Keletas žodžių, tik keletas pastabų. Norėčiau pasveikinti ponė Koper už puikų darbą. Tas dokumentas, kurį mes tvirtinsime, yra labai svarbus ir labai savalaikis, nes susidurime su sunkumais įvairiose srityse. Taip pat, kai kalbame apie būsimos plėtros strategijos procesą, mums labai svarbu patvirtinti realią ir pozityvę plėtros strategiją, turint galvoje ir potencialias šalis ir e, taip pat ir ES valstybės narės. Europos komisija neseniai patvirtino gana naujovišką požiūrį ir kad ir kaip puikiai aprašysime savo būsimą strategiją dėl plėtros, vis tiek atsidursime tokioje situacijoje, kuri nebus apibriešta dokumente. Ir manyčiau, kad tokiais atvejais turėtume taikyti inovatyvų požiūrį, dar kitaip vadinamą realų, realistinį lankstumą Tai yra labai svarbu kalbant ir apie Balkanų valstybės, nes tai nėra standartinis atvejis. Pavyzdžiui, Bosnija ir Hercegovina, jau nekalbant apie Kosovą. Todėl manyčiau, kad reikėtų turėti galvoje šias sudėtinės dalis, kai patvirtinsime tvirtinsime dokumentą. Europos parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį, nes gali nustatyti, nurodyti tam tikrus plėtros elementus, į kuriuos reikėtų ateityje atsižvelgti. Ir šiame Europos parlamente yra daug parlamento narių ir aš ir žinau, kad daugumai jų plėtros procesas yra gana naujas. Ir reikėtų atsižvelgti ir jų patirtį ir nuomonę, nes jie galėtų labai teigiamai prisidėti prie to. Ačiū ir galiausiai paskutinis kalbėtas kolega Šolts. To... Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, kurį atliko per paskutinius kelis mėnesius. Iš ties šis darbas ir šis pranešimas yra labai svarbus. Taigi norėčiau padėkoti, dėja pavėlavau į posėdį, nes vyko balsavimai priekybos komitete, bet pri, norėčiau pritarti kolegai Andrew Duff, nes ES kartais atsiduria labai kritinėje situacijoje ir tai reiškia, kad turime labai aiškiai nustatyti, kad kiekviena šalis, kuri kreipiasi su prašymu tapti nare, turi teisę tai daryti ir manyčiau, kad tai yra labai esminė, svarbi vertybė, kurią reikėtų ginti. Apskritai pritariu daugumai pasiektų kompromisų. Uh, Jie, mano nuomonė, patobulino pranešimą. Pavyzdžiui, septintas kompromisinis pasiūlymas. Jis atspindi tuos didelius iššūkius, su kuriais susidurime, nes labai dažnai plėt, ES plėtra yra skirtingai interpretuojama arba tiesiog nekreipiama dėmesio į kai kuriuos dalykus. Ir Apskritai pranešimas yra parengtas tinkama linkme. Reikėtų dar paminėti, kad 16 kompromisinis pasiūlymas yra svarbus, nes jame api, nurodoma, kad atveriamos galimybės aptarti būsimą plėtrą Taigi mūsų frakcija apskritai pritarė pranešimui. Mes suprantame, kad ne visi mūsų frakcijos nariai yra vienodos nuomonės. Mes kitą kartą dar šį klausimą nagrinėsime, bet išimt, iš esmės norėčiau prisidėti prie e, teigiamų darbo rezultatų. Taigi ačiū Jums, ačiū pranešėjai. Pa. Ar kolegė Kopa norėtų sureaguoti? Noriu padėkoti visiems kolegoms už pastabas. Porą dar pastebėjimų. Dėl e, pono Andrew Duff pakeitimo e, susijusio su asocijuota naryste. Aš visiškai suprantu, kodėl jūs pateikite atitinkamą pasiūlymą, bet nesu pasirengusi dar uh, patvirtinti pozicijos, ar aš asmeniškai, ar visa frakcija dėl šio dalyko. Mes puikiai suprantame, e, kad tai būtų išeiti sudėtingose situacijose, bet daugeliui mūsų tai atrodytų, kad lyg ir nežengiama į priekį su tam tikrais mūsų prisimtais įsipareigojimais tam tikrų šalių atžvilgių. Aš manau, kad uh, Mes turėtume labai rimtai jūsų pasiūlymą aptarti, tačiau nepasisakyčiau už tai, kad šiame tekste jis atsispindėtų. Dėl pono Šolco pastebėjimų suprantu jų frakcijos poziciją, bet ką aš bandau padaryti su šiuo pranešimu tai yra pateikti pozityvų aspektą, pozityvę parlamento nuomonę apie plėtrą. Daug kartų buvo kalbama apie tai, kad plėtra yra pati sėkmingiausia išorės veiksmų politikos kryptis ES. Net ir krizės laikotarpį turėtume prisiminti, kad tai procesas yra, kuris turėtų tęstis. Jūs e, pastebėjote, kad frakcijos. E, skirtingų pozicijų laikosi dėl tam tikrų klausimų, bet turime e, galimybių siekti dar ir kitų kompromisų dėl teksto. Labai ačiū. Niekas nenori pasisakyti, tik tai norėčiau Jums priminti, kad balsuosime dėl šio klausimo rugsėjo 13 dieną Strasbūre. O ne E, kitų metų EPP prašė pakeisti e, datą, nes e, vyks kita, kitų metų EPP posėdis sutikimas Italijoje. Dabar dėkoju visiems už dalyvavimą.